posėdį. Šiandien dirbsime ir dar rytoj. Darbo tvarkės niekas keisti nenori, tai tvirtiname ją. Prie antrojo darbo tvarkės punkto informuosiu apie vertimo režimą ir e, taip pat pažymėsiu, kad yra internetu transliuoja Mas mūsų posėdis dėl protokolo. Jeigu nesulauksime pastabų, tai ir patvirtinsime juos. Dabar ketvirtasis punktas. Pone Kretų, prie mūsų prisijungė, sveiki atvykę, ketvirtasis darbų tvarkės punktas, paskutinį kartą greičiausiai jūs pas mus, tačiau niekada nežinai, bet kuriu atveju e, sveiki atvykę, taip pat ir audito rūmų narys e, ponas Murphy. Pone Ajala yra pranešėja, taigi iš karto žodį ponui Murphy suteiksiu. Prašom. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ačiū, ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, uh, ponė uh, Ponius ir ponai, garbus nariai, man nepaprastai didelė garbė pristatyti mūsų 17 metinės ataskaitos šeštąjį e, skyrių. Ir pirmą kartą aš tą darau kaip auditorumo narys. Mes čia apimame pirmąją B pakatorę iš MFF, ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Ir daugiausia čia išlaidas administruoja regio ir užimtumo generaliniai direktoratai. Pirmiausia, noriu pažymėti, kad patikinimo pareiškimas sanglaudos kontekste yra susijęs su tam tokiamis aplinkybėmis, kurias būtina pristatyti, suvokiant medinės ataskaitos kontekstą. Pirmiausia, egzistuoja nauja kontrolės ir patikinimo e, struktūra pagrindas 14-20 metais tam tikras tikslas buvo išsikeltas ir likutinė klaidų lygis turi neviršti 2 procentų. Kas metus, 17 metais, e, pir, pirmą kartą e, buvo pagal šią naują patikinimo ir kontrolės e, procedūrą patikrintos ir primtos bei patvirtintos išlaidos 17 metais komisija priėmė ataskaitas iš 17 valstybių narių iš viso 70 iš 419 veiksmų programų. Tai apima išlaidos 2,5 milijardo eurų. Turint omeny, kad 17-13 metais, mm, kai buvo uždarytas visos sąskaitos ir ataskaitos, tai mes patikri, apimame kol kas tik 8 milijardus išlaidų. Tai daug mažiau nei anksčiau. Pavyzdžiui, 16 metais patikinimo pareiškime e, buvo 36 e, milijardai eurų apim, apimti, 18-24 milijardai eurų. Na, tiesiog valstybės narės kol kas dar neprašo išlaidų kompensuoti komisijos, būtent dėl to toks mažesnis skaičius. Taip pat reikia suvokti, kad SF ir IEI e bendro pagrindo finansavimo išlaidų dalis yra didesnė nei įprasta. 14-20 metais 26 procentai būtent ESF IEE e išlaidų dalis turi sudaryti, tačiau 17 metais e, ta dalis yra 48 procentai nuo viso patikrinto dokumentų dydžio. Taip pat reikia pažymėti, kad pirmą kartą pagal naujas kontrolės ir patikinimo pagrindą dirbame 14-20 metais ir taip pat pirmą kartą e, sąskaitos už uždaromos po 17-13 metų laikotarpio. Reikia prisiminti 18-20 metų strategiją ir e, rūmai nusprendė pažiūrėti naujai į biudžetą ir suteikti naujos kokybės patikinimo pareiškimui. Čia mes naudojamės aktyviau kitai, kitų auditorių darbų ir informacija pateikta apie išlaidų tinkamumą. 17 metais patikinimo pareiškimo tikslas tai buvo, buvo išbandymas, pilotinis etapas ir mes norėjome pasirengti visam 14-20 metų laikotarpiui. Ir čia reikėtų išskirti įgyvendinime du tikslius - užtikrinti patikinimo pareiškimo tinkamą pareigimą ir taip pat įvertinti naują kontrolės ir patikinimo pagrindą, kaip galima jo pasistikėti. Tokiu būdu norėjome nustatyti, ar mes galėsime ateityje aktyviau naudotis informaciją pagal naują pagrindą gautą ir pažiūrėti, kokiu čia reikia patobulinimu. Iš šiuo tikslu mes atsitiktinę tvarką parinkome tam tikrus sandorius iš valstybių narių, audito struktūrų atimtų, atliktų darbų. Taigi mes 217 tokių sandorių patikrinimo iš 51 veiksmų programos, 29 tos programos iš 14-20 ir 22 iš 7-13 metų. Mes žiūrėjome pagal patikros sąrašą, kokie rezultatai buvo atlikti, ar viskas buvo tvarkoje. Jeigu mums kažko pritrūko, reikėjo iš naujo įvertinti ir 121 tokį sandarį mes iš naujo įvertinome ir 80 patikrų vietoje atlikome. 17 metais MFF pakotikos 1B klaidos lygis 3 procentai. Tai mažiau nei praeitais 4,8 ir už praeitais 5,2 procentai visos kontrolės grandinės e, narių pastangos duoda vaisių, tą reikia pripažinti. Taip pat pažymėčiau, kad pirmą kartą e, mes kalbame apie klaidas, kurias e, be, be korekcijų, nes kol kas tai tik valstybių narių audito darbo rezultatai. Ir taip pat reikia žiūrėti bendrai 17 metų sanglos programų įgyvendinimą. Na, Mes atlikome auditų, audituotų auditų patikrą ir 36 klaidas nustatėme ir daugiausia susijęs tos klaidos su finansavimo dydžiu, netinkamomis finansuoti išlaidomis, netinkamom pavojam susigražinimu. Taigi mes matome, kad finansinių priemonių svarba auga, finansavimas tampa vis sudėtingesniu, Nustatome, kad 17-13 metais finansinės priemonės buvo pirmiausia skirtos, pavyzdžiui, MVI e, remti, tačiau daugiausia buvo ne į MVI investuojame. Kitas pavyzdys, mes nustatėme, kad viena audito struktūra negalėjo, neturėjo teisės atlikti patikrų vietoje susijęs su 14-20 metų MVI iniciatyva, mes patvirtume 30 pavyzdžių iš e, šios ryties ir nustatėme, kad buvo netinkamų finansuoti e, naudos gavėjų. PVM susigražimo problemos, tai e, nulatinė tema 17 metų patikinimo pareiškimo. Pareiškime mes nustatėme 10 atvejų, kai PVM buvo, gal, buvo pripažinta kaip sugražintinas, tačiau pagal es taisyklės yra kitaip. Rūmai netrukus lapkričio pabaigoje paskelbs e, situacijos dėl PVM vertinimą. Antrasis audito tikslas įvertinti kontrolės ir e, patikinimo pagrindo darbą 14-20 metais. Tam skiriame pakankamai daug savo dokumento dalių. Mes bandome įvertinti, ką daro valstybės narės, jų institucijos, prie, po to, kai, kaip jos priėmė ir patvirtino išlaidas, kaip komisija savo ruoštų auditą atliko. Na, mes e, pabrėžėme, kad šie metai yra esminiai ir mes įvertinome 21 auditos struktūros iš valstybių narių darbą ir nustatome tikrai nemažai trūkumų ir tai trukdo dirbti veiksmingai. Taip pat nustatėme, kad 9 iš 22 patikinimo sąskaitų uždaromų paketų yra mm, tam tikrų problemų ir nors klaidų lygis buvo nurodytas E, iki 2 procentų, tačiau realiai tai buvo kitaip, klaidų buvo daugiau. E, taip pat nustatėme ir kitų audito institucijų darbo trūkumų, kaip yra atsitiktiniai tvarka pavyzdžiai, e, imami tvarka atliekama ir mums reikėjo papildomai įvertinti atskirus sandorius ir tai reikalavo papildomų teismo išlaidų ir netgi teko aplankyti 80 daugos gavėjų, pas kurios auditorijoje buvo lankėsi pagal naująją mm, kontrolės ir patikinimo tvarką komisijos pagrindinis vaidmuo yra įvertinti situacijos tinkamumą ir po to generalinis direktorius metinę patikinimo ataskaitą skelbė savo metinėje veiksmų ataskaitoje galiu konstatuoti, kad e, yra pakankamai nemažai klaidų atskleista e, kasmetinė veiks, veiklos ataskaitoje, regio DG atveju 13 iš viso. Ir taip pat e, reikia pažymėti, kad nesibaigė dar visas kontrolės ciklas. Beje, veiksmų programos, kurios buvo patikrintos klaidų, lygis yra didesnis nei 2 procentai. Taigi ponios ir ponai, atsižvelgiant į tai, kad naujoji kontrolės ir patikinimo sistema turi trūkumų, todėl reikia ją tobulinti. Ypač reikia audito instituciją ir komisijos lygį stiprinti, todėl mes tęsime darbus 18 metais ir pateikėme šešias rekomendacijas, kaip tobulinti darbą. Trys jau buvo komisijos priimtos ir kitos trys iš dalies priimtos. Na, akivaizdu, kad reikia es išlaidas panaudoti pagal taisyklės, tačiau nemažiau svarbu, kad tos išlaidos duotų naudos ir padėtų užsibrieštų tikslų pasiekti. Ir mes dėl to įveltiname veiklos ir poveikio apimtis anglos politikoje 113 oper veiksmų programų buvo pat patikrinta 56 iš 713, 57 iš 14-20 metų. Mes nustatėme, kad du trešdalių projektų atveju viskas yra tvarkoje su kontrolės struktūromis. Na, kai kuriais atvejais nebuvo projektų tinkami tikslai nustatyti ir dėl to sunku buvo įvertinti, kaip jo, jie prisidėjo prie bendros veiksmų programos tikslų įgyvendinimo. Uh, Mes 74 projektus nustatėme, kur nėra tinkamai veikla e, ir poveikis nustatytas, taip pat informavimo valstybės narės, kad tikslų nebuvo pasiekta. Ir beje, dėl šių projektų anksčiau buvo informuota, kad visi tikslai pilnai arba iš dalies pas, pasiekti. Aš viliuosiu, kad mūsų išvados bus naudingos tiek komitetui, tiek visai komisijai. Ir reikia pažymėti, kad sanglaudai 17 metais mes septynes ataskaitas paskelbėme ir jau 10-18 metais visiškai neseniai paskelbėme nuomonę 6 iš 18 metų. Ten mes pristatome savo požiūrį į naują bendrųjų priemonių reglamentą kuris galios MFF 21-27 metais ir baigdamas noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai ir konstruktyviai dirbome su visa komisija ir galiausiai ačiū pranešėjai, poniai Alessandar, už tikrai naudingą indėlį mūsų darbą. Dėkui. Ir jums ačiū labai, taigi ponia Krėtų, žodis jums. Much, Madam Chair, Madam Rapporteur, Ačiū labai pirmininkė, pranešėja, parlamento nariai audito rūmo atstovui taip pat norėčiau padėkoti. Tad, ponios ir ponai, norėčiau pradėti nuo padėkos šiam komitetui. Ačiū už tokią stiprią politinę paramą, kurią demonstravote jau ne pirmus metus. Dirbome kartu, daug pasiekėme, galime tikrai tuo didžiuotis, e, kalbant tiek ir apie tam tikrus teisinius aspektus, reguliavimo aspektus. Kaip žinia, ir kaip ką tik minėjo Pranešėjas audito rūmai nustatė e, bendrų patobulėjimų ES biudžete ir ypač kalbant apie sanglautos politiką stebimas gerėjimas. Jau ne vienerius metus buvo stebimas mažėjantis klaidų lygis, tikiuosi, kad ta tendencija tęsis. Mano mm, kadencijos pradžioje buvo 5,7 procento, praeisiais metais sumažėjo iki 4,8 procentų, o šiemet jau vos 3 procentai klaidų lygis siekia. Ir man atrodo, dėl pažangos turime būti dėkingi dviems dalykams - stipresniai teisiniai sistemai ir mm, geresniam valdymo kontrolės sistemo brandumui. Kalbant apie GER programas, yra atliekamos reikalingos finansinės korekcijos Čia taip pat prisideda ir valstybės narės. Labai džiaugiuosi ir e, rūmų e, sprendimu e, taikyti tą audito požiūrį, kuris buvo pristatytas. O kalbant apie laikotarpį nuo 14-20 metų laikotarpį, mm, džiugu, kad situacija pagerėjo, į tai buvo atsižvelgta. Rūmai sekė visą tą kontrolės grandinę, ją stebėjo taip pat atsižvelgia į tas korekcijas, tos taisimus, kurie buvo atlikti. Džiaugiamės šią iniciatyvą. Mes taip pat prisidedame prie mm, pasitaikančių klaidų e, vertinimo ir tikiuosi, kad tai taip pat padės išvengti nereikalingo dubliavimuose susijusio su auditorių atliekamų darbo. Be abejo, nereikia užmigti ant laurų, darbą reikia tęsti. Kitais metais yra dar daugiau programų numatyta, kur bus įvairios išmokos teikiamos, tad turime likti atidus, budrus. Tęsime savo darbą ir su valstybėmis narėmis, siekdami pagerinti atskirų sistemų funkcionavimą. Taip pat seksime, kokia yra situacija susijusi su tomis klaidomis, kurias nustatė audito rūmai, žiūrėsime, kokių pakeitimų, patobulinimų reikėtų. Taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, kokia situacija yra šiandieną, kalbant apie ankstesnę programą, jos užbaigimą ir taip pat paliesiu ir laikotarpį po 20 metų. Kalbant apie tą užbaigimą, 7-13 e, metų programavimo laikotarpio programa apibendrinama. Visas tas projektas vyksta daug greičiau nei per ankstesnius laikotarpius. Daugiau nei du trešdaliai programų jau yra užbaigtos ir manau, kad dar didesnės pažangos bus pasiekta iki šių metų pabaigos. Žinoma, jokia programa nėra baigiama, nėra uždaroma, jeigu nėra iki galo aišku, jog nėra jokių um, reikšmingų klaidų atlikta, valstybės narės taip pat bendradarbiauja, jos atlieka reikalingas finansinės korekcijas Mes ir patys atliekame savo darbą, atidžiai peržiūrėme situaciją susijusią su kiekviena programa, pritaikėme e, reikalingus metodus susijusius su finansinėmis korekcijomis, tais atvejais, kai tai buvo būtina. E, dabar e, dėl tų galiojančių taisyklių privaloma jų laikytis ir tai, jog itin sumažėjo klaidų lygis, rodo, kad viskas geriau funkcionuoja, tai leidžia daugiau dėmesio skirti būtent rezultatams, veiklai. Man atrodo, kad labai svarbu pademonstruoti, kad mūsų politika turi pridėtinę vertę, kad ji daro įtaką ir šie metai yra įtin svarbus, nes artėja Europos parlamento rinkimai, todėl labai svarbu pademonstruoti tą europinį solidarumą, kalbant apie finansinę paramą, jos teikiamą naudą mūsų regionams, mūsų šalims, mūsų miestams. Natūralu, kad tai yra aktuolus klausimas mūsų piliečiams. Dar vienas dalykas. Kalbant apie dabartinių programų įgyvendinimą, įgyjame tikrai puikų pagreitį, mm, įgyvenimas praktikoje vyksta sėkmingai ir e, daugiau ar mažiau mm, esame pasiekę tų pačių rezultatų kaip ir per, per ankstesnį laikotarpį. Šiuo metu pradžiai 7 procentai finansavimo buvo skirta mm, projektams, tai yra 236 milijardai eurų pagal RDF, sanglaudos politikas. Tos investicijos yra itin kryptingos, jos yra yra itin svarbios, kalbant apie kasdienį Europos piliečių gyvenimą. E, kalbant apie vykdomus projektus, 250 tūkstančių darbo vietų bus sukurta, 4 e, milijonai namų ūkių mm, e, pasieks, juos pasieks plačiai juostis internetas, taip pat 13 milijonų piliečių bus apsaugoti papildomų apsaugos nuo gaisro priemonių. Turiu pasakyti, kad papildomos sąlygos taip pat padėjo pasiekti mm, e, teigiamų rezultatų. E, nėra to. Tai tiesiog e, tokia teigiama papildoma nauda yra stebima ir fiksuojama. Komisija taip pat yra nusiteikusi kuo skaidriau um, vertinti į rezultatus, įgyvendinimą praktikoje. E, bet kas, e, ką tai domina, gali atviroje platformoje stebėti įgyvendinamų programų rezultatus. Ten taip pat yra mm, pateikti duomenys ir apie ankstesnį programavimo laikotarpio fina, finansinius aspektus. Tai ši platforma taip pat yra laimėjusi apdovanojimą už gerą informacijos pristatymą 17 metais. Be abejo, įgyvendinimas praktikoje turi reikšti ir tai, kad finansiškai viskas bus tinkamai įgyvendinta. Kol kas 17 procentų ir toks įsisavinimo lygis yra šiek tiek žemesnis nei tikėjomės. Turbūt taip nutinko dėl tų tokių laisvesnių e, N plus taisyklių, mm, taip pat e, dėl to, kad e, iš ankstiniai mokėjimai yra šiek tiek laisviau skirstomi. Mm, be abejo, jie yra griežtai kontroliuojami, tačiau mm, tas toks lėtesnis įsisavinimas taip pat lėmė ir tai, kad yra dar neįvykdytų įsipareigojimų. Vis dėlto N plus taisyklė bus taikoma visoms programoms šiemet. Ir priešingai, nei per ankstesnį laikotarpį nėra kažkokių um, išimčių šiuo atveju. Mes dirbame ir su valstybėmis narėmis, norėdami pagreitinti visą šį procesą. Tad, ponės ir ponai, jau nuo pat savo kandencijos pradžios e, dirbau siekdama padėti regionams, piliečiams, miestams. Norėjau, kad e, jie galėtų pasinaudoti e, mūsų teikiamomis finansavimo programomis. E, Tai yra svarbi viešųjų investicijų dalis daugumoje valstybių narių. Tai tikrai padeda bristi ir iš ekonominės krizės, užtikrinti ekonomikos atsigavimą. Keletas valstybių narių tikrai pasiekė nemažos pažangos šiuo atžvilgiu, nepaisant įvykusios ekonominės krizės, tačiau nacionaliniu lygmeniu lieka nemažai mm, ženklių skirtumų tarp regionų, neretai tie skirtumai dar labiau auga ar atsiranda kažkokių naujų skirtumų. Būtent dėl tos priežasties pradėjome e, komisijoje dvi svarbės iniciatyvas, tai yra regionų pasivyjimo iniciatyva ir taip pat pramoninio perėjimo iniciatyva. Stengiamės pritaikyti specialią paramą konkrečiam regionui, kad e, būtų įveiktos e, tame regione kylančios kliūtis. Ir šios iniciatyvos toliau tęsiamos, jos buvo sėkmingos ir manau ateityje jos bus svarbus mūsų tikslas. Buvo sukurta taip pat speciali darbo grupė skirta geresniam įgyvendinimui, jis skirta toms programoms, kurios yra didesnės rizikos programos. Ir tikrai išvelgėme konkrečių darbo rezultatų šiuo atveju. Džiaugiuosi, kad ir audito rūmų specialiojoje ataskaitoje buvo paminėtas specialiosios darbo grupės indėlis. E, ta specialioji darbo grupė ir toliau vykdo savo darbą, nepaisant e, e, to, kad vyko intensyvės diskusijos su valstybėmis narėmis, su gavėjais, aš jau uh, E, senai buvau įsitikinusi, kokios svarbios yra šios programos, kad svarbus yra supaprastinimas, kalbant apie naudos gavėjus. Ir omnibus reglamentas tam pasitarnavo. E, taip pat e, norėčiau trumpai paminėti mūsų būsimą pasiūlymą. Mes reagavome į paramos gavėjų valstybių narių išsakytas abejonės, norėjome, kad būtų užtikrinamas mažesnis klaidų lygis ir dabar įsigaliojus omnibus reglamentui nuo valstybių narių priklauso tolesni žingsniai. Jos turim sugebėti pas, pasinaudoti tomis supaprastintomis taisyklėmis ir pagreitinti įgyvendinimą praktikoje. 20 metų pasiūlymas buvo pateiktas gegužės mėnesį, ten yra numatytas 373 milijardų eurų biudžetas. Ir manau, tai tokia investicinė priemonė padės išlaikyti Europą kartu, priartinti ES institucijas prie mūsų piliečių. Buvo sukurti penki pagrindiniai politikos tikslai ir tie tikslai e, prisideda prie žalesnės, labiau socialinės ir taip toliau, labiau sujungtos Europos kūrimo. Bus numatytas plano tikslų peržiūrimas kas penkerius metus. Taip pat siekiama už, užtikrinti sąsąją su Europos semestro tikslų įgyvendinimu. Yra numatytos specialios priemonės skirtos įgyvendinimo paspartinimui. Mūsų pasiūlyme taip pat yra numatytos griežtesnės finansinio valdymo sąlygos, grįžtama prie N plus taisyklės, taip pat šiek tiek labiau ribojami iš ankstiniai e, mokėjimai. Avansiniai mokėjimai mes sumažiname biurokratijos naštą, e, suderiname taisyklės tarp skirtingų fondų ir tikimės, kad toks supaprastinimas bus naudingas naudos gavėjams. Apie 80 pagrindinių suvarasnimo priemonių e, buvo įtraukta į mūsų pasiūlymą ir tas sąrašas nėra baigtinis. Kalbant apie kontrolės ir valdymo sritį, taip pat e, buvo pateiktas pasiūlymas e, mažinti kontrolės naštą, užtikrinti, kad sistema būtų konkretesnė, griežtesnė. Yra numatytas vieno audito požiūris, taip pat numatyta mm, proporcinga kontrolės sistema Mm, tai padės, manau, paramos gavėjams susikoncentruoti ties konkrečiu praktiniu darbu. O dabar tie pasiūlymai po 20 metų, e, kai sanglaudos politika pereisi naują programavimo laikotarpį, manau, padės e, pasiekti lengvesnio programos įgyvendinimo realybėje. Norime užtikrinti, kad Europa sujungtų mūsų žmonės, mūsų regionus, norime, kad politika įgalintų mūsų piliečius, norime tokios politikos, kuri juos saugotų. Be abejo, labai svarbu yra ir laiko terminai, kalbant apie vykstančias dėrybas. Džiugu, kad Europos parlamentas sparčiai atliko pasiūlymo vertinimą diskusijos ir toliau vyksta, tad aš tikrai kreipiuosi visas institucijas, ypač į ES tarybą ir prašau išlaikyti siūlomą supaprastinimą bei papildomas sąlygas. Aš pati per likusius kelias mėnesius pasistengsiu užtikrinti, kad gautas darbų pagreitis būtų išlaikytas tarp teisėkuros institucijų. Ačiū, ačiū Jums už Jūsų paramą. Taip, Jūs esate griežti, tačiau Jūsų pastabos visada konstruktyvios. Tikrai tai vertiname. Man atrodo, kad padedate mums kurti e, vertingesnę sanglaudos politiką, padedate siekti, jog mūsų politika teiktų apčiapiamų rezultatų mūsų piliečiams. Tad tiek. Ačiū. Vielen Dank. Das Wort erhält die Berichterstatterin. Ačiū dabar žodis mūsų pranešėjai, prašom. Gracias. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Murfiui, auditorumo atstovui, už jo pasisakymą. E, galime sakyti, kad auditorumams šie metai taip pat buvo sudėtingi e, dėl to, kad atsirado visa eilė naujų elementų, kontrolės reikalavimų taip pat tai yra susiję ir su pokyčiais komisijos vykdomoje kontrolėje ir taip pat dėkoju poniai Kreto ir pasakyti, kad mes bendraujame kaip įprastai. Ir labai įdomu buvo jūsų išklausyti, ypač to, ką jūs sakėte apie ateitį, pavyzdžiui, apie 2019 metus matome, kad artėja ciklo, darybų ciklo pabaiga, e, sudėtingos darybos dėl daugiametės finansinės programos e, ir reikia galvoti, koks bus tas laikotarpis, nes e, matysime ir brekstą ir kitus dalykus, bet taip pat reikia galvoti apie kitus pokyčius ir naujų programų įgyvendinimą. Labai džiaugiuosi, kad audito rūmai pastebėjo, jog iš tikrųjų yra pasiekta labai nemažai pažangos, sumažėjo klaidų lygis gana stipriai ir taip pat, manau, būtų teisinga pastebėti, kad dirbome tikrai daugybę metų, priminė, priminėdavome visą laiką tos pačius dalykus, bet atrodo, kad sugebėjome rasti tokią darbo struktūrą, kai visos institucijos visoje grandinėje e, atlieka deramai savo vaidmenį šiuo konkrečiu atveju struktūrinių fondų įgyvenimo srityje ir matome, kad E, valstybės narės dabar e, atsakingos yra už e, naudos gavėjų kontrolę ir situacija bendroji iš ties yra pagerėjusi. Taip pat noriu pasakyti, kad kalbame apie labai nemažą biudžeto lėšų dalį ir auditorumai sako, kad reikia mažinti klaidas ir valdymo uh, E, kontrolėje, bendro, bendroje valdymo kontrolėje. Valstybės narės, regionai, vietos valdžia, e, paramos gavėjai e, turi veikti iš vien ir dabar jau matome tam tikrų rezultatų, bet yra ir tam tikrų problemų, bet jeigu pasižiūrėsime į apimtis, tai yra sunku užtikrinti, kad nebūtų jokių klaidų, bet matome, kad vis tik tai E, žengiama toliau link tiesioginio valdymo ir ten yra problemų ir turėsime e, gilintis į tas tiesioginio valdymo problemas šiais metais toliau. Taip pat e, jūs auditorumo atstovui, sakau, sakėte, kad tai yra ypatingi metai ir jūs bandote dabar žiūrėti tai, kai baigiamas ankstesnis laikotarpis, programos baigiamos įgyvendinti. E, reikia įvertinti, kaip vyko veikla ar pasiekti rezultatai. Ir kitas dalykas, konkrečiai 14-20 metų programos, dabar 2018 metai, jūs minėjote e, trečdalį dabartinių programų, e, sakėte, kad tai gyvendinta ir E, šiaip dažnai Europos Sąjungoje visur matome problemas įgyvendintant struktūrinius fondus, tiksliau įsisavinant e, struktūrinius fondus, matome, kad yra labai vėluojama, yra nepaprastai dideli vėlavimai kai kur ir e, taip yra todėl, kad nacionalinės atsakingos institucijos vėlavo pradėti gyventi programas, taip pat lankstumo elementai N plus 3 principas ir kai kurios institucijos neveikia deramai. Pavyzdžiui, taip pat nebuvo atlikti mokėjimai laikų dėl to, kad buvo problemų susijusių su krize. Ir galbūt jūs galėtumėte atsakyti, kiek, atsižiūrėjant tai, ką jūs jau įgyvendinote, e, N plus 3, N plus 2 principų, kaip e, vyksta taikymas. Aš ne visiškai patenkinta atsakymų komisijos narės dėl e, priežasčių neįsisavinimo. Yra įvairių statistinių duomenų. Žinome, kad valstybėms narėms reikia geresnės techninės pagalbos. Taip pat, kaip sakė e, auditorumo atstovai, E, dažnai yra problemų dėl bendro finansavimo, bet yra ir kitų priežasčių. Aš manau, kad mes galėtume dirbti kartu su audito rūmais, analizuodami iš esmės, esmės priežastis tų baisių vėlavimų, įsisavinant lėšas. E, ar vietos valdžios institucijos nederamai veikia? turime į tai gilintis. Taip pat e, manau, kad mes turime dar kitą labai svarbę e, darbo sritį. Ir turėtume, e, tiksliau, šis sritis yra labai svarbi ir turime žiūrėti tai, tai yra neįsisavinimas lėšų. E, matome, kad yra mokėjimų skirta nepaprastai daug numatyta ir gali būti sudėtinga galiausiai panaudoti e, tas lėšas. E, laikotarpis 14-20 metų eina link pabaigos ir yra numatyti mokėjimai, bet jie nėra skirti konkrečiai ir mes turėsime šią problemą kažkaip spręsti. Taip pat norėjau E, šiek tiek pakalbėti apie klaidų lygį. Manau, kad mes iš tikrųjų sugebėjome pagerinti situaciją, tiek komisija, tiek auditorumai e, tą pastebėjo ir yra jau numatytos konkrečiai e, uh, nu, nustatę situaciją Tačiau mes taip pat matome, kad esant tokiems vėlavimams, esant dabartiniai situacijai, atsirado e, taip pat labai daug ataskaitų generalinių direktoratų, taip pat e, vidaus kontrolės ataskaitų atkeliančių iš valstybių narių ir matome, kad e, yra labai daug laidų, kai kur uh, tos klaidos kartojasi ir reikia mums labai atidžiai įvertinti padėtį ir pasižiūrėti, kaip viskas yra. Turime prisiminti, kad ES biudžetas yra dinamiškas, bet kiekvienais metais mes e, turime e, patikinti ES piliečius ir naudos gavėjus, kad e, dirbame deramai ir neturėtume kelti abejonių dėl to. Baigdama norėčiau pasakyti, kad pritariu audito rūmų atstovui. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narį iš tikrųjų sanglos srityje, rezultatai vis geresni, bet mums dar trūksta patikimų rodiklių, kad galėtume įvertinti be jokių abejonių esančią padėtį. Taigi e, darbų laukia nemažai ir dar norėčiau manau, kad kolegos taip pat e, išsakys savo pastebėjimus ir galiausiai galėsime suformuoti nuomonę. Gerbiamą komisarę, prašom. Dėkuoju, gerbėm pranešė. Ačiū Jums už Jūsų pozityvų vertinimą ir taip pat dėkoju audito rūmų, rūmams už darbą, už komisijos veiklos vertinimą. Žinome, kad situacija yra sudėtinga dėl Brexito, dėl naujos e, daugiametės finansinės programos, bet norėčiau e, Jums atsakyti dėl vėlavimų mokėjimų vietoje. Šis klausimas neramina mus visus kaip aš sakiau, e, procesas vyksta, 70 procentų vystymo, regionės vystimosi plėtros fondo e, ir e, sanglos fondo lėšų yra panaudota 14-20 metų du trečdaliai visų lėšų, bet dėje e, komisija dar netliko maždaug 10 procentų lėšų mokėjimo valstybėms narėms Ir 17 procentų lėšų yra susijusių su programomis. Mes dirbame su valstybės narėmis, norime pagerinti padėtį. Mes e, taip pat vertiname programas, matome, kai, kad kai kurios yra rizikingos, bet e, mes e, siekėme kaip galima geresnį lėšų valdymą užtikrinti ir paspartinti jų įsisavinimą. E, Taip pat e, mes e, visoms, dirbame su visomis valstybės narėmis, teikime techninę pagalbą, konsultaciją, siunčiame ekspertus į vietą, į valstybės narės, regionus ir dirbame visais lygmenimis, kad galėtume rasti sprendimų išeičių iš tų situacijų, kurios blokuoja visą sistemą. Mūsų tarnybos visuomet yra pasirengusios padėti valstybėms narėms bet taip pat reikia pasakyti, kad e, kai kur dar reikia siekti geresnių rezultatų. Norėčiau taip pat pasakyti, e, dėl ko, dėl kokių priežasčių lėtas yra lėšų įsisavinimas valstybėms narėms, kai kurioms E, užtruko, kol buvo paskirtos valdymo ir kontrolės institucijos. Kaip žinote, reikia sudaryti su, su patnaisės sutartis, gyvenant veiklos programas ir aiškiai yra apibriežti kriterijai. Ir e, valdymo ir kontrolės sistemos ne visur veikia gerai, dėl to reikėjo, ar nebuvo jų, reikėjo tam tikro laiko, kol atsirastų atitinkamos struktūros, taip pat reikėjo gyvendinti eksantės sąlygas ir įgyvendinti tam tikras būtinas struktūrinės e, reformas įvairiose srityse, įvairiose valstybėse narėse e, iš anksnio finansavimo lygis, mes manome, kad jis yra gana aukštas, taip pat e, N plus 3 taisyklė yra taikoma įsipareigojimams. E, Išankstinis finansavimas ir N plus 3 taisyklė e, nesukėlė dėlio spaudimo valstybėms narėms reglamente egzistuoja atitinkamos nuostatos dėl e, korekcijų ir tai kelia tam tikrą susirūpinimą valstybėms narėms. E, numatoma galimybė sustabdyti finansavimą, jeigu matoma, kad nederamai vykdoma kontrolė prieš e, pateikiant paraiškas dėl mokėjimo. dėl vėlavimų paskutinių, e, dėl priežasčių. E, žinome, kad teisės aktai taip pat e, neįsigali, kad nebuvo patvirtinti laiku, taip pat 7-14 metai, tuo laiko buvo daug vėlavimų, paskui jie susikaupė, perskelė į kitą laikotarpį. tarpį Komisija dirba toliau ir mes 20 metams iš esmės siūlome supaprastinti reglamentą, kad būtų galima užtikrinti e, laikotarpių pereimą iš vieno laikotarpio į kitą e, kur kas švelniau, švelnesnėmis sąlygomis. Mes turime dirbti kartu, taikyti priemonės kartu tam, kad būtų galima paspartinti e, tų taisyklių taikymą vietoje. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, labai svarbu pademonstruoti valstybės narėms, kad sanglaudos politika tikrai atneša konkrečių rezultatų. Kartais reikia daugiau laiko, kol išiškė rezultatai, nes kai kurios programos e, tęsiasi e, per keletą programavimo laikotarpių. tarpių Bet manau, kad mes e, dirbame kartu, dirbame ir su jumis, Europos parlamentu, su audito rūmais, valstybėmis narėmis. Siekėme užtikrinti kaip galima geresnę pusiausvyrą, siekėme supaprastinti reglamentus ir užtikrinti veiksmingą kontrolę tam, kad galėtume uh, būti tikri, jog ES piliečių lėšos naudojamos atsižvelgiant į jų interesus ir siekiant pagerinti piliečių kasdienį gyvenimą. Dėkuoju. Ačiū. Būkštoju, kad aš esu pirmoji šešėlinė pranešėja ir keletas minčių noriu jas e, išsakyti. Na, ar galima iš principo e, teigiamai vertinti mūsų politiką, na aš nežinau ir ar nežinau, ar čia audito rūmai yra geriausias liudininkas palaikantis politiką. Audito rūmai juk aiškiai sakė, kad nepasiekta pilna apimtimi užsibrieštų tikslų. Ko pasieksime sanglaudos politiką? Tai yra svarbiausias klausimas. Be abejo, kai išskiriama tiek daug pinigų, pinigų milžiniškas sumas valstybėms narėms, tai Reikia pasirūpinti, kad dirbtume geriau, būtume geresni. Mes kalbame apie darbo vietas, apie vystimąsi, apie realią teritorinę sanglaudą. Mes kalbame apie tai, kad reikia mažinti skirtumus tarp regionų. Todėl tenka tik konstatuoti, kad tikslų nepasiekiama. Skirtumai tarp regionų tik didėja sąjungos politikos lėšos tik dalis reikalingų investicijų. Ir jeigu valstybės narės nepalaiko e, europinių investicijų nacionalinėmis priemonėmis, tai nieko nebus. Ir tas e, palaikymas iš nacionalinių lėšų, e, apie tai noriu paklausti, pinigai skirti augimui, užimtumui, ekonominių struktūrinių tobulinimui, kaip čia yra per, su investicijų sinergija ponė komisarė. Jūs galite bendrai pasisakyti ir jeigu galite pateikite konkrečių pavyzdžių apie vieną ar kitą valstybę narę. Kita tema toks lėtas lėšų įsisavinimas, ne tik lėtai pradedama ir lietai tęsiama, bet ir lietai judama į priekį bendrai, vis labiau tolstama nuo teritorinės sanglaudos tikslų. Aš skaitau, kad 70 paketų, 2,5 milijardo iš viso, tai yra kapeikos, taip sakant, nes nuo visų realių sumų mes esame dar labai nutolę. Ką reikia daryti, kad keistume situaciją į gerą, kad, gerą, kad nebūtų taip lietai įsisavinamos lėšos, na, kokios to priežastis, kaip dėl to nukenčia pati politika. Reikia tarti keletą žodžių ir apie finansų inžineriją ir atskiras priemonės. Čia MFF padidėjimas yra net keturis kartus, tačiau audito rūmai sako, kad vos 10 procentų visų finansinės inžinerijos e, priemonių pasiekė uh, tą tikrai naudos gavėją. Pone komisarė, čia trečiasis klausimas jums buvo, kodėl taip yra. Ketvirtasis klausimas - keletas elementų, kas kelia nerimą. Interesų konfliktas. Mes e, biudžeto kontrolės komitete ir ačiū regionų užimtumo generaliniams direktoratams e, kurie praneša apie interesų konfliktus. Verslininkai eina į politiką ir akivaizdus konfliktas. Ir yra valstybių, kuriuose tik verslininko draugeliai e, prieina prie europinių e, pinigų, o kiti naudoja europinės lėšas, kad e, trukdytų konkurenciją stiprinti. Čia aš kalbu apie uh, Vengrija, pirmoji mano pastaba buvo apie Čekiją, kad visiems viskas būtų aišku. Ką jūs planuojate daryti, kad keistumėte situaciją? Ir penktasis klausimas. Būtent e, administracinių struktūrų patikimumas. Man neleidžia užmygti šis klausimas. Kiekvienoje audito rūmo ataskaitoje aš matau tą patį ir tą patį. Tie geri dalykai, tas patobulinimas, apie kurį kalbama, ar iš tiesų tas yra, ar galima pasitikėti. Aš klausiu, nes nesu uh, paranoiška, ne tikrai, tiesiog aš noriu išsiaiškinti, kaip yra iš tiesų, ar viskas yra gerai, ar interesų konfliktai aptinkami laiku, ar, ar interesų konfliktas nėra sisteminė problema. Ar mes iš tiesų galime pasitikėti kontrolės ir priežiūros sistema. Problemų administravimo lygyje ir audito grandinėje yra labai daug. Todėl kyla klausimas, ar regionų GD neturėtų atidžiau pažvelgti į atskirus elementus, o ne tik sistemiškai. Ačiū dabar žodis kolegijai, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, ačiū už atliktą darbą. Jūs atsakėte labai išsamei ir raštų komisija atsako labai išsamei ir kartais net netenka tikslinti e, mums savo klausimą, nes pirmasis atsakymas jau yra pakankamai išsamus. supaprastinimo pastangos, tai svarbios visai ES pastangos, ne tik dabartinėje finansinėje programoje, bet ir busimuojoje. Tai, kad mažėja klaidų, yra susiję ir su paprastinimu. Ir tai yra tos išmoktos pamokos. Aš turiu klausimą, kuris gal labiau e, toks filosofinis, tačiau reikėtų jį atsakyti. Kaip būtų įmanoma užtikrinti tolesnį e, supaprastinimą ir e, griežtinimą taisyklių valstybėms narėms, ar galima supaprastinimas ir griežtumo stiprinimas, e, ar įmanomas jis kaip sąlygos finansavimui. Jūs kalbėjote, kad rėmėtės duomenims apie atskirus projektus, kurie buvo finansuojami, tačiau mes matome, kad dažnai projekto e, eigoje e, pokyčių būna, pavyzdžiui, finansavimo kitų, todėl norėčiau sužinoti, kaip komisija vertina tokių valstybių narių rodiklius, pasiekimus, tikslo siekimą, ar yra komisijoje kontrolės mechanizmo, kuris įsitikintų, ar valstybės narės teikia teisingus duomenis. Ačiū, kolega Stas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip ir Martina noriu padėkoti komisijai ir jos tarnyboms, ponė komisarė, už labai tikslius ir ištanius atsakymus, jie nepaprastai naudingi. Be abejo, žinote, kad teirausiuosi apie tą patį kaip ir ponė Greslė. Būtent interesų konfliktas, e, žmonės, kurie išėjo į politiką ir Čekijoje premjeras Babič e, skiria didžiulio finansavimo sumas. Ir aš atidž... atviriau pasisakysiu nei ponė Grėsė, nes jaučiuosi labai nejaukiai gilindamasis į šią problematiką, ką skaitau pastaruoju metu. Tai mes kaip parlamento komitetas jau rugsėjo viduryje mm, pradėjome e, teirautis komisaro Oettingerio klausime Atsakymas buvo rimtai žiūrime į šią problemą. Čekijos Transparency International skyrius įteikė skundą ir buvo žadėta atlikti bendrą tikrinimą Agri Regio Ample Budge. E, generaliniai direktoratai e, žadėjo atlikti bendrą tyrimą, mus tai kiek nuramino. Spalio pabaigoje komisaras Hoganas Strasbūrė pas mus lankėsi komiteto posėdėje ir komisaras patvirtino, kad taip vyksta bendrasis tyrimas. Jo žodžiais atlieka jį keturi generaliniai direktoratai. O dabar jūsų atsakymuose, ponė komisarė, atsakant į jūsų 35 klausimą, kad nebėra to jungtinio tyrimo, tačiau tiesiog užregistruota Čekijos Transparency International skundas, taip pat ir Čekijos piratų partija nusintė skundą komisijai dėl galimo interesų konflikto, o jūs atsakote, kad bus dirbama, kad pagal įprastinę procedūrą skundų nagrinėjimo. Ta aš įskaičiau 35-ame atsakymę ir mane tai labai nustebino, ponas Selmayer pas mus atvyks rytoj ir bus įdomu išklausyti. Prisipažinsiu, kad situacija neramina ir stebina. Tai nėra eilinis tyrimas. Mes kalbame apie interesų konfliktą, į kurie įsipainėjęs valstybės premjeras ir įmonė gaunanti milijoninę sąjungos subsidijas. Ir jeigu iš tiesų yra taip, tai kaip bus su finansiniu reglamentu? Ir jūs savo atsakymę, ir aš noriu pasveikinti jūs, jūsų tarnybas, jūs reikalavote dokumentų, reikalavote, kad jie būtų pilnai pateikti, ir regio DG puikiai dirba, aš juo visiškai pasitikiu ir jūs sakote, kad bandote išsiaiškinti situaciją, susidaryti bendrą vaizdą, tačiau jūs atsakymė, jūs sakote, pačios valstybės narės neša pirmąją atsakomybę dėl priežiūros ir kontrolės sistemų įgyvendinimo ir tinkamo programos įgyvendinimo kadangi tai yra pasidalėjumi atsakomybė ir tai yra jų kompetencija. Tačiau mes turime tokį skundą ir valstybės narės turi nustatyti, e, yra viskas gerai ar nelabai, o tai valstybei nariai vadovauja žmogus, kuris pats įtariamas interesų konfliktu. Tai aš sakyčiau, kad tai nėra eilinis tyrimas. Todėl noriu kreiptis jūs, ponė komisarė. Jeigu jau atliekame tokį tyrimą, tai dirbkime koordinuotai tai nėra eilinis skundelis, tai yra daug, daug rimtesnė problema. Taip pat jūs sakėte ir čia e, su ponu Selma ir atsakė, man tai e, primena, kad vykdomi tyrimai, teikiama informacija. Ačiū už tai tačiau gal galite informuoti apie kiekvieno tyrimo žingsnį. Jeigu kažkas nu, aptinkama, priimamas kažkoks sprendimas, tai kad ir už uždarų durų būtume apie tai informuojami. Praėjusius porą, du su pusė mėnesių mes kalbėjome ne tik apie premjero Babič interesų konfliktą, mes kalbame apie ir apie interesų konfliktą, į kurį įsipainiojo Čekijos žemės ūkio ministras. Ponas Toman, ar čia vyksta kažkoks tyrimas, ar jūs žinote, kas vyksta, ar jūs, jūsų tarnyba yra pasiryžusios išnagrinėti šios skundus, gal jau nagrinėjate, ar pono Toman interesų konfliktų supainiojimas ar nesupainiojimas jau tyriamas. Ir dar viena mintis, man susidaro įspūdis, kad daug ko dar nežinome ir būtų laikas pajungti ir ES kovos su sukčiavimo tarnyba OLAF. Noriu pasteirauti, ar palaikote kontaktą su OLAFu ir ar viskas paliektas savo eigai. Būtų tiek. Ačiū. Aš iškart suteikčiau Jums žodį, dar trys nariai pasisakė, šešėliniai pranešiai baigė savo klausimų raundą, taigi ponė komisarė, prašom. Dėkoju. Iš tikrųjų daug klausimų yra. Pateikta pirmiausiai, norėčiau padėkoti gerbimai pirmininkiai. Jūs kartu su biudžeto e, kontrolės komitetu labai daug dirbate, labai rimtai dirbate ir mes e, sugebėjome pasiekti mūsų e, bendrą tikslą. Tai yra politikos priemonių stiprinimas 2014-2020 metais. Kaip sakiau, mes dabar jau esame pagernę sistemą lyginant su ankstesniu programavimo laikotarpiu. Aš manau, kad galime pasakyti, jog mes tikrai užtikriname tokią sistemą, kuri leidžia pagerinti rezultatus, kuri leidžia geriau vykdyti ES biudžeto kontrolę visose srityse. Taip pat yra tam tikrų dalykų, kurie kelia mums rimtą susirūpinimą, pavyzdžiui, nacionalinių institucijų atliekama kontrolė. Mm, žinome, pirmiausiai e, mes siekiame patikrinti tuos duomenys, kuriuos gauname, mes norime e, įsitikinti, kad jie yra teisingi ir tikri. O dėl reglamentavimo mes turime galvoti apie prioritetus, taip pat uh, siekti geresnio biudžeto uh, įgyvendinimo ir mes turėtume ateityje, artimiausioje kitais metais įvertinti veiklą ir taip pat uh, programų tikslus, įvertinti, kaip jų siekiama. Mes turėtume e, taip pat nepamiršti, kokie yra programų e, tikslai visa, visų programavimo laikotarpiu. Turime apie tai taip pat kalbėti. Kaip žinia, mes pirmiausiai vadovavomės tą informaciją, kurią teikia mums valstybės narės. Ir manome, kad 95 procentai audito rūmų ištirtų šansų atveju rodo, kad mes tikrai tą informaciją remiamės, valstybių narių informaciją. Bet kontrolės sistemoje tai yra galbūt viena iš silpnesnių grandžių, nes tai susijęs su galimu e, sustabdymu finansavimo, kaip kad numato reglamentas, bet mes taip pat e, galime pasakyti, kad valstybių narių institucijos kur kas e, rimčiau veikia šiuo programavimo laikotarpiu. E, jos žino, kad e, bus tikrinamos ir audito rūmai taip pat e, patvirtino, kad gilinosi į programų įgyvendimą ir tikrino, ar jis atitinka reglamento nustatytus reikalavimus. Mes turime E, taip pat e, pasitikėti, galėti pasitikėti nacionalinėmis audito institucijomis. Nacionalinėmis institucijomis turime užtikrinti, kad jos būtų nepriklausomos, taip pat piliečiai turi būti tikri, kad lėšų naudojimas e, pasieks galutinį tikslą, tai yra pagerins jų gyvenimą kasdieninį mes dirbame su auditorumais, bandome įgyvendinti vieno audito principą ir reikia mm, pasakyti, kad nenorime dubliuoti veiklos, bet papildyti vieni kitų veiklą. Reikia dirbti ir su nacionalinėmis institucijomis, taikant reglamentą ir taip pat e, dirbama toliau. E, tačiau, kaip sakiau, mūsų ištekliai yra riboti ir mes e, dirbame su nacionalinėmis institucijomis, siekiame įvertinti jų veiklą ir taip pat įvertinti riziką. Ir taip pat norime užsitikrinti, kad nacionalinės institucijos e, dirba uh, pagal visas taisyklės egzistuoja metodika, taip pat yra e, vykdomos patikros vietoje, bandoma e, patikrinti, ar deklaruotas klaidų lygis atitinka realią situaciją. Ir mes e, nuolat sekame institucijų nacionalinių darbą. Kaip jūs žinote, šiuo programavimo laikotarpiu Komisija e, atliko daugiau negu 330 audito operacijų. Ir matome, kad šiuo laikotarpiu programavimo beveik visos institucijos laikosi reikalavimų. Bet mes ir toliau vertinsime institucijų veiklą. Mūsų tikslas yra išvengti uh, spragų, išvengti problemų ir norime, kad rezultatai būtų geri. O dėl auditų e, dubliavimo su audito e, rūmais netlikome daug auditų kartu. Šiais metais 58 auditai numatyti 19 misijų vietoje tam, kad būtų galima įvertinti valdymo institucijų veiklą, e, rizikos, gilinomės kaip, į tai, kaip jos e, įvertina riziką ir kitais metais metinėje ataskaitoje bus e, paskelbti rezultatai. Pavyzdžiui, ar klaidų lygis, kur, apie kurį informuoja valstybės narės, atitinka realybę ir taip pat bus uh, E, paaiškinta, ar nėra rimtų problemų e, identifikuojant problemas. E, mes turime siekti, kad visi laikytųsi taisyklių, kai kuriuose valstybėse narėse valdymo kontrolės institucijoms yra sunku įgyvendinti uh, visus ES reikalavimus ir mes teikiame e, joms pagalbą, paramą. E, pavyzdžiui, dėl metodikos e, dėl darbo skirtinguose sektoriuose ar skirtingų sektorių auditavimo, dėl finansavimo problemų, apie kurias jūs kalbėjote. yra e, viena programa, kurioje trešdalis operacijų, e, trešdalį operacijų nustatės klaidos. E, žinote, kad problemos vis tik tai buvo laikinos. Tai yra Mes negalėjome kitą vertus įvertinti e, visų programų. Audito rūmai taip pat yra nustatę tam tikras problemas e, ir 1-3 procentai tiek yra, toks yra mūsų užfiksuotas klaidų lygis toje programoje. Šiame kontekste e, galima pasakyti, kad šiaip e, viskas vyksta gana sklandžiai ir tik tai yra tam tikri atskiri atvejai. Pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje buvo nustatyti rimti pažeidimai. Ir labai svarbu taip pat vertinti mūsų programų poveikį. Aš norėčiau Jūs informuoti, kad e, dabartiniu finansavimo laikotarpiu 64 e, procentai yra ES finansavimo norma, tai yra labai artima norma regionės plėtros ir sanglaudos fondo finansavimo kontekste, kur yra 69 procentai. E, finansinių priemonių naudojimas suteikia mums optimizmo. Mm -hmm Taip pat e, e, žinote, kad 25 procentai yra nustatyta riba e, taikant tam tikras finansinės priemonės. Bet valstybės narės turi mokėti tas 20, tuos 25 procentus prieš joms išmokant antrąjį mokėjimą. finansinės priemonės yra vis tik tai pagrindinis klaidų šaltinis. Tai labai apmaudu. E, bet e, programos prasidėjo e, skelbiant viešuosius pirkimus, buvo daug klaidų pradžiai, ypatingai dabar jų nebėra tiek. Ir tai yra programos susijusios su finansinėmis priemonėmis ir labai dažnai e, klaidų padaryta e, tinkamumą nustatant. Aš esu už tai, kad mes e, konkrečiai nustatytume, e, kaltuosius yra visur, visoje Europos Sąjungoje pasitaiko klaidų, nėra kokios nors pietų ar šiaurės prieš priešos. E, o dėl Čekijos Respublikos tai nėra susijęs su regionės plėtros ar sanglaudos fondų naudojimu. Problema buvo susijusi kažkada su mūsų fondais, su uh, E, bet valdžios institucijos e, e, atsisakė, pasitraukė nuo šio projekto, atsisakė to projekto įgyvendinimo. Ir pasiektas yra susitarimas su Olafu. Jūs puikiai žinote, kad mes labai glaudžiai dirbame su Olafu ir kad e, gauname tą skaitą apie tai, kaip naudojamos lėšas ir e, kad e, laikomasi rekomendacijų labai griežtai. Žinome, kad Centrinės Bohemijos regionui teikiant finansavimą buvo padaryta klaidų, bet Čekijos Respublika atsisakė nebe, nebeprašo finansavimo ir programa yra uždaryta. Taip pat žinote, kad Čekijos parlamentas svarstė šią situaciją ir taip pat žiūrint e, iš reglamento perspektyvos, nacionalinės institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktui. Ir tas taisyklės reikia taikyti visiems, įskaitant nacionalinės valdžios institucijas, visais digmenimis reikia tai užtikrinti, taikant e, biudžeto naudojimo principus. E, kai daugia šalis e, lėšų valdymas e, vyksta, nacionalinis regiono valdžios institucijos turi prisimti savo atsakomybės dalį. Mes prašėme papildomos informacijos, kad galėtume įvertinti padėtį. Jūs sakėte, kad Transparency International pateikė uh, tam tikros informacijos apie interesų konfliktą susijusį su Agrofer grupe. Ir taip pat Čekijos Respublikos valdžios institucijos komisijai paprašius pateikė taip pat informaciją ir iš to matome, kad daug įmonių, kurios yra susijusios su Agrofer, yra gavusios paramos bet ES finansavimas yra nutrauktas tais atvejais dėl e, kaimo plėtros e, fondo lėšų panaudojimo. Aš manau, kad rytoj ponas Hauganas e, ar kiti kolegos jums galės šiuo atveju konkrečiai pateikti daugiau informacijos. tą galiu pasakyti tik tai apie mūsų e, fondus, fondus, už kuriuos esame atsakingi, tai yra kaimo plėtros ir regionius fondus dėl Vengrijos. E, buvo išsakyta susirūpinimo dėl to, kaip buvo pasirašytos sutartys tam tikros. Ir mūsų tarnybos jums pernai pateikė informacijos apie tai, taip pat ir šiais metais. E, Vengrijos padėtį sekame, gilinamės į tai bandome išsiaiškinti, ar nėra e, viešųjų pirkimo srityje interesų konfliktų e, gyvenant sanglaudos politiką. O dėl Olafo kreipėmės į Vengrijos valdžios institucijas ir prašėme pateikti daugiau informacijos apie mm, finansavimą e, teikiamą per viešųjų pirkimų procedūrą. Mes prašome valstybių narių užtikrinti sveiką konkurenciją tarp įmonių ir taip pat reikalavome, kad Vengrijos valdžia laikytųsi viešųjų pirkimų principų Ir mes atlikome naują tyrimą valsty, dešimtie valstybių narių, tarp jų yra ir Vengrija. E, dėl bendrųjų viešų pirkimų ir dėl tam tikrų situacijų, kai atsiranda viena vienintelė įmonė, kuri dalyvauja pavyzdžiui, labai gyvenant plačius svarbius projektus ir tikimės, kad e, gausime daugiau informacijos ir jums ją taip pat perduosime. Bet kokiu atveju daug valstybių narių, įskaitant Čekijos Respubliką, Vengriją, e, juose matome tam tikrus rizikingus elementus kurie atsiranda vykdant viešuosius e, pirkimus, mes labai atidžiai sekame tokius atvejus ir siūlome konkrečias priemonės e, pagal nacionalinės audito sistemas. Taip pat e, tai siejamas su mokėjimais mūsų atliekamais. Deja, Vengrija yra tarp pirmųjų valstybių narių, kurios turi atlikti finansinės korekcijas milijardas eurų. Konkrečiai atsidų buvo priskirtas tokie abijotinų išlaidų kategorijai. Mes e, šimtų procentų, procentų taikome korekcijas, e, siekdami nepakenkti uh, E, biudžetui ES, jeigu Olafas to reikalauja. Taip pat e, nacionalinės institucijos turi e, kreiptis į atingamas įmonės ir išieškoti lėšas. Man atrodo, kad tokiu būdu atsakiau Jums į klausimus. Yra ir daugiau klausimų. Dar trys nariai paprašė žodžio. Kolega Poš, prašau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 taikysite standartinę procedūrą? Nes... Jūs kalbėjote apie tai, kad čia yra problemų ir tas problemų mastas dar labiau didėja. Todėl mums reikia žinoti, kokia yra komisijos pozicija. Kaip jūs galvojate apie, ar viskas, apie tai, kas vyksta, ar viskas teisėta, Pavyzdžiui, pono Babič turtas. Jis padvigubėjo per pirmąją jo kadenciją vyriausybėje. Tikrai labai keista e, apie tai girdėti, ypač turint omenyje, kad jis kaip ir nevaldo jokių įmonių ir buvo griežtos ankstesnės vyriausybės e, kovos su interesų konfliktais priemonės tvirtintos. Uh, Beje, mes kalbame čia ne apie paramą regionams dažniausiai, bet apie žemės ūkio subsidijas. Taigi, kada jūs informuosite mus apie tai, kas vyksta ir kada išnagrinėsi Transparency International skundą po savaitės ar po mėnesio, o jeigu negalite atsakyti šiandien, tai atsakykite, prašau, raštu. Taip, rytoj 12 val. su uh, Žemės ūkio ir biudžeto generaliniais direktoratais vyks mūsų bendras posėdis būtent šią temą. Floor, uh, I mean... Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Taip akivaizdu, kad uh, premjero Babičiaus interesų konfliktų klausimas yra svarbus nariams. Ir gerbiama komisarė, turiu pasakyti, kad ne visai pritariu tam, kad e, interesų konfliktų prevencija yra šimtų procentų valstybių narių atsakomybė. Finansinėme reglamente yra sakoma, kad e, ta prievolė apima ir nacionalinės institucijas, tačiau tikrai neapsiriboja vien jomis. Tai reiškia, jog bet koks asmuo dalyvaujantis finansinių klausimų įgyvendinime, biudžeto kontrolės aspektuose taip pat yra atsakingas ir manau, kad tai apima ir komisija. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, pavyzdžiui, Transparency International organizacija kreipėsi komisiją dėl šio atvejo. Taip nutiko todėl, kad e, nebuvo tikimasi sulaukti itin daug pagalbos iš nacionalinių institucijų, atsižvelginti tai, kad asmo, e, dėl kurio vykdomas tyrimas yra šalies premjeras, Ir dabar dėl pono Vavičiaus e, įsitraukimą, taip pat kaip agrofet e, valdytojo įsitraukimą, e, reikėjo kryptis į Slovakijos registrus, nes tiesiog valdžios institucijas nepateikė reikalingos informacijos. Tad norėčiau pasiteirauti apie tą sustikimą, kuris vyko su ponu Vavičiumi rugsėjo 6 dieną. Ar to susitikimo metu buvo kalbėta apie tas subsidijas, kurios buvo išmokėtos Bavičiaus įmoniai Agrofed, ar taip pat buvo kalbėta apie Čekijos Respublikoje gyvendinamą sanglaudos politiką, taip pat apie komisijos pasiūlymą mm, dėl būsimos sanglaudos politikos. Kaip bebūtų, komisija pagal 61 finansinio reglamento straipsnį yra įsipareigojusi užtikrinti interesų konfliktų prevenciją ir Norėčiau pasiteirauti, kokiu veiksmu buvo imtasi sustinkant su ponu Vabičiumi, e, siekiant imtis tų tinkamų priemonių e, tokių atvejų sprendimui. Be to, e, privatus subjektas išsiaiškino, kad ponas Babičius buvo patikos fondo, kuris valdo grafę turtą ir valdytojas, ir savininkas. Ir kiek aš suprantu, ponas Babičius ir kontroliuoja agrofet. Tad ar pritartumėte mano išsakytai minčiai, ar manote, kad nepaisant to, jog yra padaryta aiški nuoroda, jog kontroliuojantis asmuo yra ir naudos gavėjas, ar yra kažkokių tai kelių, kurie padėtų nustatyti, jog panas Babičius nėra agrofet kontroliuojantis asmuo. Ponas Jamar, ačiū, ponė pirmininkė. És um, sokat beszéltünk az európai költségvetés kapcsán a no interpretation? No. no? Talán most van, de ha nem, akkor angolul is. Pabandysiu dar kartą. Turėtų pavykti gal. Jeigu galite, pakartokite, ką sakėte. Taigi, ponė komisarė, visada džiugiuosi galėdama pasveikinti Jūs atvykus čia į mūsų komitetą, o kalbant apie sanglaudos politiką ir apie es biudžetą, tai svarbios temos, puiku, kad galime apie jas padiskutuoti su Jumis asmeniškai. Išsamei aptarėme es biudžetą, kaip reikia ginti sąjungos finansinį interesą. Šiame kontekste mums svarbu identifikuoti bet kokius fondų lėšų panaudojimo pažeidimus. Pavyzdys iš Vengrijos ir jis turi įrodyti, kad ne visada pakanka tiesiog identifikuoti pažeidimą, reikia ir pasiekmes teisės numetyti. Vengrijos viena įmonė, Ilijos, vienu ar kitu metu yra gavusi paramos iš es per įvairius pro projektus, bendra suma 13,5 milijono eurų. Beje, ši įmonė siejama su premjeru, o tos įmonės veikloje buvo identifikuota pažeidimų, kad tam tikrų mastų, tam tikros sumos buvo e, nelabai teisingai panaudotos. Uh, ir čia atkreiptas dėmesys į šios įmonės ryšių su tam tikrais asmenimis. Rezultatas nukentėjo ES sąjungos e, ES finansinis interesas. Buvo nusistata informacija Vengrijai, tačiau Vengrijoje pareigūnai neatrado pažeidimuose nusikaltimo sudėties ir tyrimą nutraukti. Olafas turėjo pakankamai įrodymų, kad yra pažeidimų, o Vengrijoje buvo pasakyta, čia nėra nusikaltimo sudėties ir nebus jokių teisinių pasiekmių. Šiame kontekste kyla klausimas, ką gali sąjunga padaryti ir ką gali padaryti komisija bei kokių žingsnių planuoja imtis matome, kad Olafas labai vienareikšmiškai konstatavo, yra trūkumų, yra pažeidimų, o Vengrijos pareigūnai tiesiog sabotuoja teisinių pasiekmių taikymą. Ką čia gali padaryti ES ir komisija, kad užtikrintų, jog būtų už pažeidimą sprendimus sulaukime teisinių pasiekmių ir būtų apgintas e, mokesčio e, mokėtojo interesas. Taigi, svarbus klausimas ir susijęs taip pat su kitu, ar tikrai visos sąskaitos pateikiamos sąjungai gali būti ir nutinka, kad viena ar kita sąskaita išėmama iš viso ataskaitos bloko ir taip išvengiama pasiekmių. Beje, noriu pasiterauti, tai kiek dar ilgai taikstysis komisija su tuo, kad valstybės narės neteikia visos informacijos apie korupciją, apie pažeidimus ir jeigu yra aptinkama kažkas neskaidraus, tai valstybė narė gali paprasčiausiai atsimti tą sąskaitą ir vaidinti, jog nieko neįvyko. Sakyčiau, kad tai tikrai kenkia piliečių pasitikėjimui ES ir neapginamas mūsų mokesčių mokėtojas. Taigi reikia kažką daryti, reikia, galvojant apie kitą finansavimo tik ciklą po 20 metų keisti situaciją taip, kad nebūtų tokių paprastų būdų paimama ir išvengiama teisinių pasiekmių ir kitų susijusių e, dalykų. És kérek elnök asszony, e, tisztelt e, biztos asszony, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Džiaugiuosi, kad atvykote pas mus. Prisijungiau prie kolegų sveikinimų. Aš turėčiau tokį pastebėjimą ir klausimą. Toks komentaras, kiek žinau ir kiek mane informavo, nei visas parlamentas, nei jo komitetai negali nustatyti ir nurodyti, kas yra ir gali tapti Čekijos premjeru. Valstybės narės e, pačios organizuoja savo vidinę tvarką, vyksta laisvi rinkimai, čekai balsuoja ir daugiausia balsų laimėjusi partija uh, siūlo savo kandidatą į premjerą postą ir jis išrenkamas arba ne. Tai sakyčiau, kad viskas taip ir vyko Čekijoje. Taigi klausimas komisarė jums, ar iš tiesų mums reikia susirūpinti, ar komisijai reikia rūpintis to, kas yra kur e, prezidentas, ar gerai, kad uh, Makronas yra išrinktas e, Prancūzijos prezidentu, ar gerai ar blogai dirba Angela Merkel. Aš žinau, kad vienas ar kitas politinis sentimentas ir interesas daro įtaką komisijos sprendimams. Kitas mano komentaras. Aš nežinau, ar gerai dirba Olaf, ar blogai ir jeigu dirba ne, ma, netinkamai, tai pridaro tiek parlamentui, tiek komisijai didelių problemų. Yra nemažai įrodymų liudijančių apie prastą Olafo darbą. Aš nenoriu čia apie jokias politinės insinuacijas kalbėti ar apie tai, kad Olafui vadovauja buvęs kairių, kairiųjų politikas ir būtent jis vadovauja tyrimui prieš Vengriją ir tas tyrimas pradedamas prieš pat rinkimus e, Vengrijoje. Ir labai gerai, kad tas žmogus galų gale nebevadovauja Olafui. Olafas, kiek žinau, vykdo du tyrimus. Vienas yra dėl vadinamojo Budapešto širdies projekto, kitas dėl Elijos programos. Olafas nustatė tikrai įdomių faktų. Buvo nustatyta, kad vienu atveju net komisija paprieštaravo Olaf argumentams ir kompetitingas generalinis direktoratas pažymėjo, kad nieko panašaus nevyko, ką teigė Olafas, o dėl Elijos Vengrijos kompetitingos tarnybos atliko tyrimą ir um, akivaizdžiai atskleidė prastą Olafo darbą. Olafas e, teigia, kad yra įtarimų dėl baudžiamosios veikos. Generalinis direktoratas laikėsi kitos nuomonės. Aš sakyčiau, kad komisarė ir uh, E, už regioninę politiką atsakingas e, generalinis direktoratas neturėtų atsidurti tokioje keblioje padėtyje vien dėl Olafo klaidų pateikiami prastos kokybės dokumentai. Ir beje, tie surinkti įrodymai ir dokumentai neišlaikytų jokių teisinių ir tyriamųjų išbandymų. Ten nėra nelašo tiesos. Taigi kyla klausimas, ar nereikėtų pasirūpinti geresniu Olafo darbu ir pasirūpinti, kad Olafas pradėtų dirbti tinkamai. Kiekvienas Olafo tyrimas paprastai baigėsi siaubingomis išvadomis, kurios po to tampa niekinėmis. Norėčiau tik pažymėti, kad Olafas puikiai padirbėjo e, tirdamas Elijas, dėl Budapešto širdies buvo nustatytas tik, ta, tik porą trūkumų, tačiau visa kita pasitvirtino. Beje, čia nėra apie e, jo kalbas apie e, meilę ar nemailę. Ne, mes kalbame apie konstruktyvę kritiką. Jeigu vyriausybės vadovas supainioja interesus, ir pasisavina ar gauna prieigą tiesiogiai prie es lėšų, tai yra jau klausimai, kurie keltini. Dėl to ir dirbame mes čia, biudžeto kontrolės komitete. Dabar, ponia komisarė Kreto, žodis vėl jums, prašau. Mulțumesc foarte mult. Labai ačiū. aš iš tiesų apgailestauju, kad tie klausimai tampa politiniais klausimais, kalbame apie konkrečius atvejus ir manau, kad e, tuo turėtume apsiriboti. E, dėl Čekijos Respublikos aš kaip e, komisijos narė atsakinga už regionę politiką galiu Jums pasakyti, kad darbai vyksta labai gerai. 53 procentai regionės plėtros ryties projektų jau buvo atrinkta, taip pat ir sanglaudos politikos projektų. 12 procentų tik tai tiek yra tų, tas lygis neišmokėtų lėšų. Jau kalbėsime apie Čekiją ar Vengriją. Tai galiu pasakyti, kad e, negalima apsiriboti tik tai tais minėtinais, minėtais atvejais. Atsakydama ponui Doič sakau, Aš tikrai gerbiu visus valstybių narių e, ministrus, e, vadovus. E, rugsėjo mėnesį. Ir galiu pasakyti tą patį apie Čekiją. Čekija yra svarbi valstybė narė ir tai yra susijęs su prezidentu, ne įmonės vadovu. Aš lankiausi rugsėjį toje šalyje, aš su regionų generalinio direktorato atstovais lankiausi ten ir kalbėjom apie tai, kaip pagerinti programų gyventinimą. Ir mums labai svarbu yra pasiekti susitarimą e, dėl finansavimo programos Sibijo. Taip pat e, vyks susitikimai ir sieksime, kad jau perėmus pirmininkavimą Rumunijai būtų sustarta dėl daugiametės e, finansavimo programos ir kad nebūtų e, vėluojama gyventi programas. Taip pat sieksime užtikrinti tai. Diskusija buvo labai atvira per mano apsilankymą Čekijoje ir parlamente, taip pat su Piratų partijos atstovais buvome sutikę. Mes e, patys E, vertiname atvejį ir turime laiko iki sausio mm, parengti, e, lauksime atsakymų iš parlamento, iš kitur. Ir galiu pasakyti, kad e, per tą sustikimą mes nekalbėjome apie tuos klausimus, už kuriuos aš nesu atsakinga. Taip pat norėčiau pasakyti, kaip jau ir anksčiau sakiau, sakau dar kartą, kad situacija yra sudėtinga. Mes negalime dabar priimti sprendimo prieš oficialias institucijas Nenorime, kad šis atvejs būtų politizuojamas. O dėl Vengrijos vyksta tyrimas. Kaip žinote, e, Vengrijos valdžios institucijos nesutinka su mūsų e, vertinimu, paž dėl programos Helius ir mes tik tai baigė galutinės išvadas iš Olafo apsispręsime, ar reikia taikyti finansinės sankcijas ar ne. Taip pat noriu pasakyti, kad dėl 14-20 metų programavimo laikotarpio dirbame su Vengrijos valdžios institucijomis – tam, kad galėtume įvertinti, nustatyti riziką susijusią su viešaisiais pirkimais ir programų atrinkimu. Kaip e, sakiau, yra e, daugelie valstybių narių numatyti tam tikri prevenciniai veiksmai, tarp tų valstybių yra ir Vengrija ir tikiuosi, kad galėsiu vėliau jums konkrečiau atsakyti šios klausimus. Taip pat noriu pasakyti, kad mes neturėtume apsiriboti tomis dviejomis valstybėmis narėmis, nes apskritai reikia kalbėti apie sukčiavimo atvejus. Aš manau, kad pastaraisiais metais yra Labai daug kas nuveikta, kad galėtume parodyti, jog milijardai eurų buvo investuota kasmet į ES ekonomiką ir kad tai tikrai sukūrė ir kad dėl to taip pat atsirado sukčiavimo atveju įgyvenant e, fondus, bet e, sudaro sukčiavimo atvejai tik tai 0,4 procento sanglaudos politikos srityje. Noriu pakartoti, Europos komisija laikosi tvirtos pozicijos e, korupcijos e, sukčiavimo atžvilgių mes e, nesitaikstome su niekuo ir esame pritaikę labai griežtas priemonės ir ypač šiuo laikotarpiu ir reikalame, kad valstybės narės kovotų su korupcija ir sukčiavimu. Mes privalome imtis atitinkamų priemonių pagal galiuojančius teisės aktus, kovodami su šiais reiškiniais. Taip pat reikalame, kad būtų nacionaliniai kontrolės instrumentai priemonės bet dėje iki šiol nebuvo privaloma įgyvendinti tam tikrus veiksmus ir valstybės narės savanoriškai, pavyzdžiui, e, prisijungė prie tokių pastangų ir aš manau, kad reikia stiprinti mūsų veiksmus, stiprinti Europos atsaką į tokius pažeidinėjimus. Ir reikia tikėtis, kad e, teismai imsis atitinkamų e, bylų ir kad tai turės atgrasomojo poveikio. Kaip jūs žinote, prasidėjo konkursas e, paraiškų teikimo laikotarpis į prokuroro postą Europos. Taip pat E, žinome, kad ne visi pažeidimai yra sukčiavimas, kartais nederamai taikant, netinkamai taikant teisės aktus e, pasitaiko pažeidimų. Kartais nesilaikoma tam tikrų reikalavimų bet mes turime turėti deramą sistemą, kuri leistų mums įvertinti. E, tokius atvejus įdirbame kartu su Olafu, kad galėtume įsiaiškinti sukčiavimo atvejus dėl sanglaudos fondų, dirbame su įvairiomis tarnybomis ir tikslas yra sustiprinti konkrečias sritis Kai Olafas informuoja mus apie tam tikrą konkretų atvejį, mes e, e, atidžiai tikriname pagal Olafo rekomendacijas. Ir aš galiu pasakyti, kad reikia vertinti situaciją bendrai ir esame patenkinti tuo, nes niekad nebuvo taip, kad būtų tiek bylų ir žinome, kad sanglaudos fondai sudaro labai svarbią biudžeto dalį, bet mes sieksime toliau supaprastinti reikalavimų taikymą, o jeigu turėsite daugiau klausimų ar norite daugiau informacijos, aš būsiu pasirengusi atsakyti jums. Ačiū baigėsi diskusijoms kitas laikas, dar suteiksiu žodį ponui Murphy iš audito rūmų. Noriu paprašyti pakomentuoti naująją metodologiją, ar ji yra naudinga ir dar diskusijų pabaigoje suteiksiu žodį pranešėjai. Pone Murphy, žodis jums. Ačiū. Kaip ir buvo minėta per pristatymą, e, tai yra toks e, bandamasis e, projektas ir komisija minėjo, kad klaidų lygis taip mažėja. Vienas procentas teko vienai finansiniai priemoniai šiuo atveju, tačiau labai svarbu nepamiršti ir tų nemažų iššūkių kilusių 17 metais, bet to mes analizavome tik ribotą dalį išlaidų ir e, kalbant apie tos trūkumus, kurie buvo nustatyti, taip, reikia patobulinimų. Tad gali būti, kad geresnį, geresnį situacijos vaizdą e, turėsime dėl 2018 metų, nes bus analizuojamas didesnis, didesnė išlaidų apimtis, tad tokia būtų trumpa išvada. Suprantu, kad e, šiek tiek viršėme laiką dar dėl įsisavinimo. Apie tai diskusijų pradžioje buvo kalbėta, man tai atrodo svarbus klausimas. Ir įsisavinimo lygis dabar siekia 16 procentų, kaip buvo minėta. Mes tikrai nenorime, kad tas įsisavinimas vyktų dėl, tik dėl įsisavinimo. Viskas turi būti tinkamai įgyvendinama, turi būti užtikrinamas e, tikslų vykdymas. Ir audito rūmų pirmininkas pristatė Strasbūre metinę ataskaitą. E, E, ten buvo minėti tie 260 milijardų eurų, tai sukėlė nemažą susidomėjimą ir tai beveik e, du kart viršyje metinį ES biudžetą. Tad buvo užtikrinta, kad bus parengta apžvalga, e, kodėl susidarė tokia situacija. Manau, kad iki kovo pabaigos ta ataskaita turėtų būti parengta ir paskelbta. Ačiū. Ačiū. Dar žodis pranešėjai, prašau, kalbėkite trumpai. Dėkuoju pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti už tokius išsamius atsakymus, ne tik raštu, bet ir dabar. Taip padėkoju komisijos nariai Karetų ir jos tarnyboms už visą bendradarbiavimą, už tai, kad atsakė į mūsų klausimus ir apskritai bendradarbiavimą visose rytise, kurios buvo šiandieną paminėtos. Taip pat norėčiau uh, E, pasakyti tai, kad e, šiame kontekste e, ir ypač galvojant apie kitų metų rinkimus ir galvojant apie tai, kaip prisidėti prie darybų sėkmingų dėl daugiametės, daugiametės finansavimo programos, mes turėtume galvoti apie tų sukčia, apie tos sukčiavimo atvejus, kurie susijęs su konkrečiais politikais. Ir apie tai kalbėjo komisijos narė, pavyzdžiui, parama e, Volkswagenui prieš Dieselgate. Visi e, keliame klausimus ir nežinome, kaip iš tikrųjų viskas buvo, kur buvo Prancūzijoje, mano šalyje ar Jungtinėje karalystėje. E, Mes e, turime užtikrinti, kad mūsų visas darbas duotų teigiamų rezultatų. Mes turime nustatyti problemas, bet ne dėl to, kad ministras pirmingas ar įmonės vadovas ar ekonomikos ministras e, su visu tuo susijęs apie tai kalbėjo visai neseniai ponė Merkel, bet Ir praėjus tik dešimčiai metų kažkas pripažįsta, kad kažkas kažką padarė blogai, bet mes neturėtume galbūt kaip dažnai, kad būna ieškoti kaltų, bet mes turėtume veikti konstruktyviai, turėtume ieškoti problemų priežasčių, bet taip pat galvoti ir apie tai, kokie gali būti sprendimai Turime galvoti apie normas, e, taisyklės, apie tai, su, kokią naudą duos supaprastimas ir taip pat turime galvoti, kaip sustiprinti pasitikėjimą. Aš žinau, kad e, atėjo laikas prisiminti, kad kiekvienas iš mūsų turime po kilimą, senuose dėliuose namuose tie kilimai yra dideli, taigi turime galvoti, kur slypi problemos. Ir galvoti, kaip problemas išspręsti. E, mūsų komitetas ar komisija turi saky, e, kalbėti apie tai, kad e, nereikia įsivaizduoti, jog turėdami mažiau negu 1 procentą biudžeto mes sukursime kariuomenę, išspręsime visas problemas ir sugebėsime vargu ar galėsime visą tai užtikrinti, bet ir netgi toje srityje, apie kurią kalbame, sukčiavimo atveju nėra uh, E, daugiausiai, žinome, kur daugiausiai tų sukčiavimo atveju pasitaiko ir kodėl, žinome, nenorime nieko daryti, nes tuo susiję ir tam tikri kiti veikėjai. Mes turime šiaip galvoti pirmiausiai, kur galėtume e, padėti. Bet kol kas matome, kad kol kas tik tai populistai pasigrobė iš mūsų diskusijas ir tai piliečiams tikrai uh, nieko nepadeda. Mes turėtume galvoti, kaip ieškoti sprendimų ir manau, kad kaip visuomet, kad buvo, ponės Kretų e, kabineto nariai e, tarnybos prisidės prie mūsų darbų ir mums padės. Taip pat norėčiau padėkoti ponui e, Merfi už tokį aktyvų pasiūlymų užsakymą. Ačiū ir jums. Noriu priminti, kad čia kalbame ne apie sukčiavimą, bet apie sisteminės problemas, o pastarosios nulėmė milžiniškus konkurencijos iškraipimus. Ir taip nuvyksta dėl piknaudžiavimo sąjungos procedūromis, atliekamos, atveriamos galimybės kalbame ne apie eilinį sukčiavimą, kalbame apie žmonės, kurie dirba labai gudriai. Taigi mums reikėtų panagrinėti šį klausimą, skirti jam daugiau laiko, aišku. Ir be abejo, aš nieko panašaus neįsivaizdavau. Kad ir kaip bebūtų, atėjo laikas padėkoti komisariai jums ir jūsų visai komandai. Mes palaikysime ryšį, taip sakant. Dabar penktasis darbo tvarkės e, punktas. Europos prieglopščio paramos biuras ESO mes atsisakėme patvirtinti agentūros biudžetą, dabar kalbam apie sąskaitų uždarimą ir mūsų pranešėjas. Bartai, prašom. Kolegos, sakyčiau, kad greitai išnagrinėsime šį klausimą, kaip puikiai žinote, per plenarinę sesiją Strasbūre nusprendėme nesuteikti patvirtimo ESO biudžeto įvykdymui, tačiau mums tenka patvirtinti rezoliuciją dėl sąskaitų uždarimo sekretoriatas pateikė tekstą pagal galiojančią darbo tvarką, pateikiu viską jums, nemanau, kad tai yra ginčių klausimas, tai yra techninis, buhalterinis klausimas, taip sakant. Mes turime teikti ir pakeitimus iki lapkričio 28-osios, 12 valandos. Pakeitimų, manau, nereikia teikti, nėra tam pagrindo. Gruodžio 13-ąją balsuosime čia komitete, sausi plenarinėje sesijoje. Dabar šeštasis darbų tvarkės punktas - tai yra EIB finansinės veiklos kontrolės ataskaita. Ponas Pirinski, mūsų pranešėjas, pranešimas beje savo iniciatyva, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti savo pranešimą ir padaryti tai, na, vadovantis tam tikrą sistemą. Nenorėčiau aptarinėti mm, kiekvieno skyrius atskirai, labiau norėčiau taip analitiškai pažvelgti į tuos klausimus, kurie mano nuomonė nusipelno mūsų dėmesio, nes ši tema yra itin svarbi, susijusi su finansinė veikla, jos kontrole. Mano nuomonė, reikėtų pabrėžti tris pagrindinius lūkesčius susijusius su EIB veikla ir tos veiklos kontrolė. Pirmiausia, Reikia turėti aišku įsivaizdavimą, kokią misiją atlieka bankas ar kokią misiją turėtų atlikti bankas vadovaujantis sutartimis ir įstatais. Pirmiausia, veikti integracijos labui, subalansuotos plėtros labui, ekonominės bei socialinės sanglaudos labui. Taip yra didinamas e, lėšų kiekis kapitalo rinkose, tos lėšos palankiomis sąlygomis yra skolinamos, taip įgyvendinami ES tikslai. Dar vienas dalykas. Pone pirminkė, manau, reikėtų pripažinti, kad per pastaruosius keletą metų stebėjome nemažai pasikeitimų EIB e veikloje. Ypač dėl EFSI Europos struktūrinių investicijų fondo įtakos. Buvo padidintas tų įgaliojimų skaičius, taip pat yra teikiamos rekomendacijos banko Tai yra nemažas pasikeitimas banko veikloje. Dar vienas dalykas, kaip ir visada, yra tam tikras lūkestis, kad bankas turi ir netgi privalo sukurti pridėtinę vertę, na, užtikrinant e, maksimalų skaidrumą bei atskaitomybę. Tačiau bankas turi būti toks idealus pavyzdys. Ir kalbant apie šius tris kriterijus šiame pranešime, kviečiu taip pat e, pažvelgti į aštuonis pagrindinius pasiekimus ir aštuonias pagrindinės problemas. Kalbant apie pasiekimus, reikėtų pripažinti, kad bankas pasiekė tuos horizontaliuosius e, tikslus susijusius su ekonominė ir socialinė sanglauda. Ir kalbant apie šių tikslo įgyvenimą, 30 procentų buvo jo įgyvendinta. E, Taip pat 29,6 procentai su investicijomis susijusio tikslo buvo įgyvendinta, apie tai jau senokai kalbėjome. Ir man atrodo, reikia pripažinti, kad bankas neblogai padirbėjo šiuo atžvilgiu. Dar dėl e, klausimų susijusių su klimato pusiausvėros. Dėl m, e, tų su klimatu susijusių Dėl su klimatu susijusių obligacijų išdavimo, man atrodo, tai taip pat e, nusipelno mūsų e, pagarbos. Dar vienas dalykas. Stengiamasi kovoti su pasauliniais iššūkiais susijusiais su migracija, taip pat tvaria plėtra. Buvo taip pat um, um, išleistos uh, finansinio samoningumo didinimo obligacijos. 17 metais, tai labai svarbus žingsnis. Audito komisijos taip pat e, padarė išvadą, kad 17 metų finansinė ataskaita pateikia e, aišku 17 metų vaizdą. Ir kalbant apie e, jų vykdomos veiklos e, rezultatus, išaugo e, grinųjų pinigų srautai Dar vienas dalykas. Kalbant apie Europos investicijų banką, reikia nepamiršti ir jam kylančių iššūkių. Keičiasi veiklos pobūdis ir tai reikalauja keisti ir mm, e, siekiamus rezultatus. Tad toks būtų mano dar punktas, kurį norėčiau paminėti. Dar vienas dalykas, šeštasis punktas. Kalbant apie garantijas, Pagal EFSI, kalbant apie EFSI vykdomas operacijas, mm, ne, ne, ne, ne viskas yra įvykdyta ir čia kila tam tikrų rizikų, tačiau pavyko pagerinti skaidrumą, skelbiant EFSI investicijų komiteto sprendimus ir iniciatyvinės e, grupės skelbiamus dokumentus, taip pat protokolus. To buvo prašoma jau gana ilgą laiką, to buvo tikimasi. Mano nuomonė šiuo atveju reikėtų pripažinti banko pastangas ir jas įvertinti. Paskutinis punktas. 17 metais bankas pradėjo skelbti direktorių valdybos protokolus, taip pat direktorių konfliktų interesų deklaracijas ir informaciją apie vykdomus projektus, taip pat, pavyzdžiui, poveikio vertinimo duomenys aplinkai. Tad šie elementai, ponė pirmininkė, kuriuos paminėjau, nusipelno mūsų e, pripažinimo, padėkos netgi. Džiugu, kad bankas taip vykdo savo veiklą e, ir reaguoja į besikeičiančias sąlygas. Be abejo, lieka ir nemažai abejonių, didelių problemų ir apie tai kalbu savo pranešime. Dažnai apie tai buvo kalbėta ir pradėsiu nuo to, kad pusė valstybių narių gavo 80 procentų investicijų ES, kai tuo tarpu likusios e, gavo vos 10 procentų lėšų. Be to, trys valstybės narės gavo 16, 15 ir 11 procentų bendrų investicijų vertės, vos trys valstybės. Ta pati galima pasakyti apie strateginės investicijas, e, strateginių investicijų Europinį fondą. Akivaizdžiai galima išvelgti tokią geografinę koncentraciją. 45 procentai lėšų teko trims valstybėms narėms. Tiesą pasakius, net 47 procentai, ne 45 procentai šiuo atveju atiteko trims valstybėms narėms 17 metų mm, lėšų, tad tai įtin draskantis akis faktas ir kelia nerima tokia situacija. Dar vienas dalykas. Mes kalbėjome apie tai, kad labai svarbu, kad metinės veiklos ataskaita būtų išsami, subalansuota, kad ten būtų pateikta tiksli informacija apie investicijas, e, taip pat naudos gavėjai būtų paminėti sektoriai, ekspost rezultatų analizė. Taip, daug įvairiausių pranešimų rengiama. Vieni jų yra labiau tokio viešųjų ryšių pobūdžio, kai kurie kaip tik yra labai techninio pobūdžio, informatyvus. Tačiau neturime vieno paprasto dalyko. Neturime vienos paprastos, e, išsamios ataskaitos, vieno bendro pranešimo, kur būtų analitiniai išsamus duomenys pateikti. Ir mūsų nuomonė tai yra didžiulis minusas, kalbant apie tai, kaip e, bankas pristato savo veiklą bei savo veiklos rezultatus. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra papildomumo principas bei problema. Tai tikrai kelia didžiausią nerimą. Kyla abejonių, ar EFSI veikla uh, tikrai prisideda prie investicijų skatinimo, nes būna ir tokių projektų, kurie nėra itin patrauklus uh, ar gyvybingi. Ir šiuo atveju uh, akivaizdu, jog reikėtų susirūpinti dėl to. Taip pat pažvelgti į tuos kriterijus susijusius su papildomumo principais. Ir tiesiog reikia pažvelgti, ar tos EFSI operacijos veikla yra tik dėl kažkokių komercinių paskatų atliekama, ar realiai pritraukia investicijas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti suteikiamo kredito paskolos patvirtinimo procedūros. Šiuo atveju reikia išsamios peržiūros, nes e, dabartinės taisyklės ne, neatsižvelgia į dabartinius verslo poreikius. Tai rodo ir banko audito komiteto e, atliktos ataskaitos rezultatai. Tai tikrai nusipelno mūsų dėmesio ir tolesnio darbo. Dar vienas dalykas. Pagal šį, šį pranešimą e, tikrai stebimas e, tolesnis nesugebėjimas e, valdymo komitete susitvarkyti su paskirtomis užduotimis. Taip pat norėčiau sugrįžti prie ombudsmeno pateiktų rekomendacijų. Ten kalbėta apie tai, jog būtina peržiūrėti Elgesio kodeksą ir padaryti tai kuo įmanoma greičiau, kad vicepirmininkai nebūtų atsakingi už operacijas vykdomas jų valstybėse narėse. Ir dar, ponė pirmininkė, dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad iš banko dar laukiame konkrečių atsakymų dėl tų rekomendacijų, kurias buvome pateikę ankstesnėse ataskaitose. Ir tris norėčiau priminti svarbiausios punktus. Aiškios ataskaitos apie investicijų poveikį ir pasiekti rezultatai, taip pat interesų konfliktų prevencija, apie tai jau kalbėjau šiandieną. Ir skaidrumas susijęs su mm, tarpininkais, taip pat galutiniais naudos gavėjais, tai yra susiję be abejo ir su mokesčių vengimu, korupcija, sukčiavimu. Uh, Tad tikiuosi, kad man pavyko pateikti bent jau trumpą mano pranešimo apžvalgą. Tikiuosi, kolegos galės susidaryti geresnę nuomonę e, apie 17 metų e, finansinės veiklos kontrolės aspektus susijusius su EIB. Ačiū už jūsų E, pristatymą, už jūsų pateiktus pasiūlymus, paminėtus svarbiausius punktus. Dabar ponas Deutsch, šešėlinių pranešėjų atstovas. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Pirinskijui. Ačiū už jūsų atliktą darbą. Jis tikrai buvo kropštus ir išsamus. Ir e, ką tik pateikta e, pono e, Pirinčio apžvalga tikrai demonstruoja, koks puikus jo pranešimo turinys. Keletas komentarų. Metinė ataskaita ir šeštasis skyrius. Mm, ten kalbama apie investicijų fondą. Buvo audito rūmų rasta tam tikrų trūkumų Ir kalbant apie MVI, turėtų būti atliekama kontrolė ir ją turėtų vykdyti nacionalinės audito institucijos. Tačiau iš kitos pusės jos tarsi nebuvo įgaliotos to padaryti. O kalbant apie susijusius sandorius e, bei jų teisėtumą, turėtų būti atliekamos kontrolės Ir šiuo atveju aš išvelgiu tam tikrą konfliktą tarp šių dviejų aspektų. Kalbant apie e, MVI statusą, jeigu jo neužtikrinsime ir jeigu jis nebus patikslintas, nebus e, galima, netur, net, neturėtų būti lėšos e, taip e, lengvai e, dalinamos. Ir e, man atrodo, viena trečioji atvejų pademonstravo, kad lėšos buvo skiriamos, na, nesilaikant taisyklių. Man atrodo, jog būtų naudinga, jeigu ir jūsų pranešime būtų paminėta, kad reikėtų ištirti, ar omnibus reglamentas iš ties užtikrina taisyklių laikymasi ir taip pat užtikrina, kad tos taisyklės būtų praktikoje realiai gyvendinamos. ir kad skiriamos lėšos nukeliautų tiems subjektams, kuriems yra skirtos. Aš taip pat dar norėčiau trumpai pakalbėti apie siūlomą pakeitimą. Artėjant Brexitui, manau, ateityje atsiras institucija, kurios sudėtis bus šiek tiek um, kitokia ir man atrodo šiuo atveju EIB turėtų aktyviau veikti Balkanų regiono šalise. Šis regionas yra labai arti prie sąjungos ir reikėtų jam skirti didesnį dėmesį. Kalbant apie AKR valstybės, situacija tokia. Reikia sumažinti migracijos priežastis, sakyčiau, tai turėtų būti svarbi banko darbo dalis. Tuo pat metu lyginkime veiklą AKR valstybėse ir Balkanų valstybėse, tai Balkanų valstybėse intensyvumo nepakanka, aš pateiksiu atitinkamų pakeitimų užtikrint, kurie užtikrintų stipresnį EIB dalyvavimą Vakarų Balkanuose. Ačiū. Ačiū Jums dabar, ponia Kant. Prašom. Uh, for... Labai ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Ačiū, kad pripažinote mūsų pasiekimus, tikrai mes bankė dirbame visi labai uh, sunkiai. Ir uh, jeigu negalėsiu atsakyti visus klausimus, tai galbūt dvišalių pagrindų mes galėsime vėliau pasišnekėti ir aš jums teiksiu išsamesnį informaciją. Uh, dėl to, kad uh, reikia apimti visas valstybės narės, geografinis patenkimas. Noriu pasakyti jums, kad EIB e nenustato šalių kvotų, bet mes labai atidžiai e, siekiame padengti visas valstybės narės. Sekame, kad tai būtų. Mes e, atsižvelgime į paklausą finansuojame projektus, bet taip pat e, atsižvelgiame ir į akcininkų poziciją. E, esi visos operacijos daugiausiai koncentruojasi 15 valstybių narių, bet jeigu pažiūrėtume į BVP gyventojui ar šaliai, tai mažesnės valstybės narės gauna nemažai e, paramos iš EIB Graikija, Estija, e, Portugalija, Lietuva. Pavyzdžiui. Taip pat noriu pasakyti, kad mes labai rimtai žiūrime į šiuos dalykus. E, šių metų lapkričio mėnesį galiu Jums dabar patvirtinti, pastebėjome pozityvę tendenciją e, link geografinio e, diversifikavimo. FC3 e, didžiausi naudos gavėjai Prancūzija, Italija, Ispanija - 43 procentai tik tai jiems skirta lėšų, taigi mažiau negu slengsnė riba. O dėl Balkanų ekonominio atsparumo iniciatyva pradėta yra banko. Mes Puikiai žinome, kad reikia siekti dar daugiau, dėl to pradėjome specialią iniciatyvą, kuri e, skirta ir vakarų Balkanams, tarp kitų. Mes galėsime Jums pateikti daugiau informacijos, jeigu norėsite apie tai, kaip e, siekiama prisidėti prie projektų gyvendimo, kurie rengiami. Buvo E, kalbama apie mūsų gynybinę poziciją, bet noriu pasakyti, jog valdysenos klausimai mums yra labai e, svarbus. Kapitalo e, keitimo laikotarpis dabar dėl Brexito ir mes su akcininkais kalbame apie tai, kokie, ką reikia pagerinti valdysenoje. Ir gynybinė pozicija yra vienas iš tokių elementų. Ir dėl visų kitų klausimų tikrai mes vėliau jums pateiksime išsame informaciją, tiek norėjau dabar pasakyti. Jau šiai dienai tikėjomės, kad dėl pono Brinski pranešimo pasisakysite dėl interesų konflikto, o Taip pat būtų puiku sužinoti, kada EIB sureaguos į kitas parlamento rezoliucijas. Um, we are partly in a sense. Mes jau rengiame atsakymus, dar yra tam tikri klausimai, e, jie aptarnėjami su valdyba. Kai turėsime galutinius susitarimus dėl, pavyzdžiui, gynybinės pozicijos, line of defense e, vadinamos, tai tada grįšime pas jūs, bet taip pat turime laikytis e, taisyklių susijusių su mūsų banko vidiniais procesais. Taip suprantu, banko valdytojai gilinasi į šį klausimą apie konfliktus su kitomis valstybėmis narėmis ir panašiai. Tačiau kada mes sulauksime atsakymo? Ar galit pasakyti? Galiu pasakyti, kad iš ties interesų konflikto klausimas yra svarstomas, kalbant apie valdysenos e, e, reformą ir kapitalo keitimą yra numatytas konkretus tvarkaraštis e, įgyvendinant tam tikras priemonės ir tai ne vėliau bus kaip padaryta negu 19 metais. Prastas metas mums, bet kuriuo atveju lauksime jūsų atsakymo raštu dėl to, kokia yra pozicija e, vienu ar kitų klausimų. Pona Jala, prašom. Norėčiau kai ką pasakyti. E, pirmiausia, padėkosiu Jums už atsakymus, bet Invest EU tai yra nauja iniciatyva, norėčiau, ką galvoja EIB atstovai. Ar yra koks nors rezervas, kai bus įgyvendama ši programa InvestEU, pavyzdžiui, bus traukta daugiau bankų, ne tik investicijų bankas. Galbūt galėtumėte pristatyti savo e, poziciją dėl šios naujos programos. Aš norėčiau, kad bankas džiaugtųsi konkurencija. E, dėl konkurencijos ir e, paprastai, sakyčiau, bankai turėtų tuo džiaugtis bent jau EIB. Ar norėtų sureaguoti? Prašom. Um, InvestEU. InvestEU. E, ši programa yra svarstoma. Numatyta pakeitimų susijusių su EFSI. Manau, kad jie sėkmingai gyventinti strateginių investicijų fondu. Tai yra. Ir mes su valstybėmis narėmis e, esame sutarę dėl tam tikrų dalykų. Reikia toliau kalbėti su komisija. E, mes kaip bankas esame sukaupę labai daug ekspertinių žinių ir manome, kad InvestEU gali būti sėkminga programa, kaip kad ir e, strateginių investicijų fondas EFSI, kad pasteisino ir reikia E, ieškoti kompromiso, reikia, kad e, mes, tai, kad mūsų pastebėjimų susirūpinę būtų irgi atsižvelgia, e, atsižvelgta apibendrinant, įgyvendam šią programą. Ar ECFIN atstovai norėtų pasisakyti? Tik norėčiau pasakyti, kad komisija dirba su EIB e, kartu, kad rastume kompromisinį sprendimą. Na, jūsų atsakymas, na, tuščias, atsiprašau, kad taip tiesiai pasisakiau. Ar ponė Pirinski norite diskusijų pabaigoje dar kartą pasisakyti? Uh, yes, uh, actually I would. Uh, Aš iš tiesų norėčiau pasisakyti. Noriu padėkoti kolegai Dojč už jo pastebėjimus tiek dėl uh, to, kad reikia užtikrinti, e, jog MVI, o ne kas kitas pirmiausia gautų finansavimą. Taip pat uh, E, Dėkuoju už kitus pastebėjimus. Ir dar noriu pasakyti, kad kaip ir jūs, gerbiama pirmininkė, aš e, tikiuosi, kad banko atstovai atvyks pas mus ir atsiskaitys. Bet dabar iš ponios atsovančios EIB, e, ką išgirdome, yra gana keista ir vėl e, matome tą geografinio paskirstimo e, problemą, ką tik tai girdėjau tokias šablonės frazes, e, tai yra viskas pagrįsta pagal paklausą, kapitalo poreikį, bet e, kodėl nekalbam apie sanglaudą, tikrai kai kuriuose ES e, dalyse reikia labai daug investicijų, kad būtų galima įveikti gilėjančią neligybę ir e, skirtumus, nes tai kenkia pačiai Europos Sąjungai. Aš girdėjau labai konservatyvius tokius gana E, drąsius atsakymus, sako, mes bandome e, tarnauti visoms valstybėms, narėms ir atsižvelgime į paklausą. Ir dar norėčiau labai stipriai akcentuoti kitą dalyką, tai yra interesų konfliktas. Aš tikrai negaliu taiksis tokiais paaiškinimais, kurie buvo pateikti, pavyzdžiui, kapitalo keitimas E, kad tai yra susijęs su minėta problema. Ši problema yra e, pirmoji problema ir tai yra susijęs su lėšų skirstimo geografija. Tai yra labai aišku ir mes turėtume kaip galima greičiau, ryštingai pradėti veikti. Aš norėčiau maloniai paprašyti banko atstovų pateikti rašytinius atsakymus į mūsų paklausimus. Anksčiau taip ir būdavo ir aš nenorėčiau, kad dabar susidarytų įspūdis, kad e, AIB neberūpi, ko klausė Europos parlamentas dėl to, kad baigėsi kadencija šio parlamento, bet bus kitas. E, parlamentas išrinktas ir priežia bus dar griežtesnė. Taigi taip turėtume dirbti. Ačiū. Ačiū, lauksime pozicijų raštu. Baigiame nagrinėti šį e, darbotvarkės klausimą. Reikia e, šiek tiek paskubėti. Dar trys darbotvarkės punktai liko. Dirbsime tol, kol juos visus išnagrinėsime, nes šiandien jokių planų vakarui neturiu. Taigi Darbuokimės ir pereikime prie septinto darbo tvarkės klausimo. Čia mes turime auditorumų specialią ataskaitą 18-2018 es biudžeto vykdymo patvirtinimas. Taigi suteiksiu žodį audito rūmų atstovai. Taigi užduotamas klausimas, ar įgyventinas pagrindinis prevencinės stabilumo ir augimo pakto dalies tikslas? Komisijos reglamentas suteikia daug e, galių ir diskrecijos įgyvendinimui ir nustatant įvairios įgyvendinimo elementus ir atskirus sprendimus, priimant, kai tarnybai tokios, tokie įgaliojimai suteikiami, kyla klausimas, ar iš tiesų viskas panaudojama pagrindiniam reglamento tikslui pasiekti. Pirmasis atsakymas būtų ne. Ir tuo aš pagrysiu savo atsakymą. Pradėsiu nuo e, tos bazinės prevencinės, e, prevencinės dalies minties tikslas, laikotarpio vidurio tikslus pasiekti per protingą laikotarpį. Nebuvo konkrečiai įvardinta tas tikslas, tačiau konvergencija turėtų siekti bent pusę procento per metus. Taip pat buvo pažymėta, kad konvergencija turėtų būti didesnė šalims su dideliu įsiskolinimu. Čia aišku reikia vykdyti biudžetinis stebėjimą, perviršinio deficito procedūrą. E, žinome, kad jie egzistuoja, kai biudžeto deficitas yra per didelis, o ta e, prevencinė dalis, žinote, iš ekonominės pusės jį e, prasmingiausia. Ir jeigu mes galvotumėme apie protingą ekonomikos valdymą, biudžeto valdymą, tai nereikėtų nei apie prevencinę dalį, nei apie pervešinį deficitą kalbėti ir jeigu būtų dirbama kaip nurodyta prevencinės dalies reikalavimuose, to būtų visiškai pakankama. Čia reglamento pagrindinės mintis - konvergencija pusę procento per metus, reikia didesnių pastangų toms valstybėms norėms, kurios e, viršyje skolų e, viršutinę ribą galima kasmetinę pastangas keisti priklausomai nuo ekonominio ciklo aplinkybių ir taip pat e, patikslinimai pagal, jeigu vykdomas didelis reformos ar investicijų reikia, taip pat e, bankų situacija turi būti apimama. galima nukrypti, sakoma reglamente, tačiau nukrypti nedaugiau nei ketvirtis procento dviejus metus iš eilės. Na, kaip tai bus interpretuojama, apie tai šiek tiek vėliau. Dabar apie tai, kaip komisija interpretavo šį reglamentą ir jo nurodymus. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį grafiką. 3 procentai ir kiek, kaip greitai bus pasiektas 0 procentų, jeigu būtų judama kas pusę procento per metus. Ir 3 procentai šalis ką tik baigė perviršinį e, biudžeto procedūrą, po, po pusę procento tikslas pasiekiamas per šešerius metus arba per penkerius metus priklausomai nuo konkrečios situacijos. Beje, šis grafikas atspindi normalią ekonominę situaciją, ne krizinę. Taigi šis grafikas atspindi komisijos nustatytas taisyklės įprastinėmis sąlygomis. Tačiau komisija interpretavo taip, kad e, valstybės turi nuolat nukrypti, gali nukrypti kas pusę procento per metus, ne dviejus metus ne dviejus metus išėlės, bet e, kiek tik tai nu jos nori. Taigi vietoj šešių turime dvylika metų. Po to įvairios lengvatos komisijos nustatytos, lengvata reformai, reformoms, investicijoms. Ir e, čia nukrypimas galimas 0,75 procentai nuo BVP. Tai plus 3 metai. Turime nebe 12, o 15 metų taip pat yra galimybė sureaguoti į ne, neįprastą situaciją. Ir čia nieko konkretaus nepasakyta priklauso nuo komisijos sprendimo. Kol kas komisija panašu nusprendė e, pusę procento vienai valstybei nariai. Ir galima čia e, skaičiuoti papildomai esant reikalui, turime jau 17 metų. Tačiau per tuos 17 metų tikrai gali ir e, krizė smogti, ir gili recesija, ir gali prastėti bendra situacija. Na, aš nekalbu apie tokią didžiulę krizę kaip 8 metais. Pažvės, pagalvokime apie tokią švelnerį 2000 metų recesiją ir tokiu atveju nukreipimas galimas 1,2 procentai nuo BVP. Ir dar plus 7 metai. Iš viso 22 metai. O kas nutiks po to? Visiškai neaišku tačiau ar 22 metai iš tiesų e, viskas, ką galima priskaičiuoti. Ne, yra įvairios papildomos lengvatos, nuvertėjimų ir taip toliau. Ir panašiai yra tie vadinami kiti faktoriai. Taigi, kadagi bus pasiektas tikslas tokiomis darbo sąlyngomis, neaišku. Ir beje, tas ilgas laikotarpis link tikslo prieštarauja pačiam reglamento pagrindiniam tikslui. Ir beje, čia atspindi e, grafikas normalią situaciją, jokių būdų ne krizė. Beje, reglamentas reikalauja stipriai įsiskolinusiams valstybėms imtis priemonių. Taigi stipriai įsiskolinusios valstybės turėtų daryti daugiau. Ir čia komisija nustačius situacija su leidimu nukrypti priklausomai nuo ekonominio ciklo. Paprastai komisija čia prašo plus e, ketvirtį procento, o įprastiniais laikais yra 0,1 procentų. Labai neaišku, kodėlgi gerais laikais tik 0,1 procentais, prastais ketvirtis procento. Tai visiškai nesuprantama. Taigi šis reikalavimas pernelygiai įsiskolinčiams e, valstybėms, įprastinėjams situacijai yra daugiau nei keistas. Beje, tos lengvatos reformoms ir investicijoms Na, savo laiku ta mintis pasirodė tikrai gerai. Niekas nenori, kad biudžeto ribojimai trukdytų jums vykdyti reformas. Na, jūs žinote, kad reforma susijusi su išlaidomis, tačiau jūs norite, kad reformos vyktų. Tačiau tuo pat metu reikia galvoti, kiek bus nukreipimo priklausomai nuo reformos. Ir komisija kurią palaikė Ekofinas, nu, nustatė tokią lengvatą, kurios tikslas skatinti vykdyti reformas. Ne tik tais reforminiais metais galima e, gauti nu, papildomą lengvatą reformų metais, tie, ta, tos reformų sąnaudos leidžiamas paskaičiuoti keletą metų ir po reformos. Tai kertasi su reform, reglamento dvasia. Investicinė lengvata. Čia net, netgi neprašoma didinti valstybės investicijas konkrečiais metais priklausomai nuo e, BVP. Tiesiog nominaliai, nominalia verte reikia investicijas didinti, o realia investicijos gali sumai žėti. Beje, tai, ką jūs investavote šiais metais, galima perkelti ir kitą į kitus. Jūs galite nieko neinvestuoti kitais metais, tačiau viską dar gauti investicinę lengvatą už ankstesnius metus. Tas pats galioja ir tiems išimtiniams įvykiams, nes e, galima išleisti daugiau ne tik tais metais, kai nutinka jums kažkas netikėto, tačiau tas išlaidas galima perkelti ir į tolesnius metus. Na, tai yra keista, bet yra kaip yra, nenoriu komentuoti. Kas dar yra svarbu? Komisija naudoja tokį argumentą atitiktis prevenciniai daliai ją prisidengiama, kad ne perdo, ne pradėtų komisija perviršinios biudžeto procedūros prieš valstybės narės. Tačiau struktūrinė situacija įsiskolinusiose valstybėse gali blogėti, tačiau komisija to nepaiso, kol su visais tais, su visomis tomis papildomis lengvatomis nėra viršijamas biudžeto deficito deficitas ir e, nieko nedarome. Kokia yra reali situacija? Struktūrinis balansas po 14 e, sustojo ir nebegerėja, kai buvo spaudimas iš rinkų, situacija judėjo į gerą pusę, o dabar viskas sustojo, liko vidurkis, kuris niekam neįdomus, nes pagal vidurkius sąjungai sekasi puikiai, tačiau žinome, kad grandinė yra ne pagal grandinės stiprumas, ne pagal visų grandžių vidurkį nustatomas, tačiau pagal silpniausią grandį. Ir kasgi nutiks su labiausiai įsiskolinomis valstybėmis. Ir čia mes matome tų pernelyg įsiskolinsių valstybių pastangas. 14 metais ūkis pradėjo aukti ir pakankamai stipriai. E, ir mėlyn Melsas tulpelis reikalavimai pagal komisijos matricą, raudonasis, ką darė valstybės. Tik Airija padarė daugiau negu reikalavimo komisija, visos kitos darė mažiau, o kas stebina ar net nestebina, bet krenta į akis, yra tai, kad 14-17 metais struktūrinis balansas Italijoje ir Ispanijoje suprastėjo jie net ne, jos net nepagerino situacijos, o priešingai pablogino. Tai yra valstybė su per dideliu įsiskolinimu. Ir į tai reikia kreipti didžiausią dėmesį. Nėra taip svarbu, kaip sekasi tiems, kuriems sekasi gerai. Reikia žiūrėti į tuos, kuriems sekasi blogai. Ten, kur įsiskolinimas per didelis. Ir kaip yra su įsiskolinimo procentu tose valstybėse Tik Airijoje situacija atrodo e, geresnė, kitur įsiskolinimo procentas pagal BVP išlieka toks, koks buvo, o kai yra judama link 90 procentų, tai yra virš 90 procentų, tai stipriai įsiskolinusios 60-90 vidutinio įsiskolinimo. Tai matome, kad tos vidutiniškai įsiskolinusios valstybės elgėsi kaip ir protingai praėjo krizė ir būdavo vykdoma biudžeto policija, kuri e, mažina įsiskolinimo procentą. Tačiau tokios tendencijos mes neregime pernelyg įsiskolinusiose valstybėse. O dabar pereinu prie mūsų rekomendacijų. pirmiausia pažymime, kad komisija turėtų e, pasisakyti dėl tokių nukrypimų, ar iš tiesų valstybės narės gali nukrypti po pusę procento nuo bazinių reikalavimų. Pačios komisijos e, sprendimas būtų toks peržiūrėti tokias nukrypti leidžiančias nuostatas ir tuo pat metu komisija turėtų pažiūrėti į savo matricą ir pagalvoti, kada ir kiek galime nukrypti. Jeigu nukrypti negalima amžinai, tai gal esamos matricos ir pakanka. Tačiau jeigu nukrypti leidžiančios nuostatos galioja amžinai, tai reikia keisti pačią matricą. Tokia yra mūsų rekomendacijos esmė. Beje, stipriai įsiskolinusiams valstybėms gerais ekonominiais laikais reikėtų griežtesnio reikalavimo nei 0,1 procentų nuo BVP per metus. Beje, tas, ta prevencinė uh, dalis ir perviršinio deficito procedūra turėtų būti reformuota ir pastangos pagal prevencinę, pagal perviršinio biudžeto, biudžeto de, deficito procedūrą negalima e, taikyti silpnesnių reikalavimų nei pagal prevencinę dalį. Ispanijos atveju mes matėme, kad struktūrinis disbalansas prastėja ir auga. Uh, na, kaip galime korekcinę dalį turėti, kuri yra švelnesnė nei prevencinė dalis. Taigi reikia korekcinę dalį reformuoti, kad reikalavimai pagal ją nebūtų silpnesnė nei pagal prevencinę dalį. Komisija suti, su tuo sutiko su pirmąją rekomendaciją ne sutiko, čia sakė, kad nieko nereikia keisti. Taip pat komisija pritarė kai kuriams kitoms mūsų smulkesnėms rekomendacijoms. Ačiū už tai. O apibendrinant, mūsų nuomonė komisijai reikėtų pažvelgti kiek kitaip į situaciją, į pačią matricą ir galimybę amžinai nukrypti mm, ir naudotis lengvatomis po pusę procento BVP. Taigi, ar tikrai galima amžinai nukrypti pusę procento nuo reikalavimų, tai nėra nuseklu ir tai turi būti keista. Beje, reformų pastangos ir kaina turi būti susieta labai akivaizdžiai su realia, realiomis reformų sąnaudomis. Ir m, mm, kartu mums reikia žiūrėti apie investicijas, jas reikia susijęti su BVP, nes kitaip jų padidėjimas sunkiai vertinamas o išimtinės e, išlaidos, tai jos gali būti taikomas tiek einamiesiems metams, o ne paskesniems. Tiek būtų rekomendacijų. Ačiū uždėmesi. Jeigu bus klausimų, melai atsakysiu. Ačiū, ponė Martės. Matome, kad jūs e, kaip buvęs Centrinio banko darbuotojas, puikiai suvokite apie ką kalbame. Taigi panašu, jog turime bėdą. Ponas e, Martins, prašom. Pone Perinski, prašom. Ačiū. Taip, paprastai audito rūmų atstovai netaip detaliai pateikė savo pranešimus, tad džiaugiuosi mūsų šiandienos svečiu ir jo pateiktą informaciją. Turiu pasakyti, kad ir pati Pati ataskaita, kurią parengė auditorumai, yra gana neįprasta. Čia kalbama apie tokius esminius klausimus. E, kaip veikia tie prevenciniai elementai susijęs su augimo ir stabilumo paktu? Ar per daug laisvai viskas funkcionuoja, ar vis dėlto teisingai viskas vyksta? O galbūt per daug kaip tik konservatyviai tai ir taip gali būti. Aš pats ketinau kalbėti e, arba šiek tiek trumpiau, arba ilgiau buvau dvi kalbas pasirengusi, tačiau dar liko poniai pirmininkai du darbo tvarkės klausimai, kuriuos reikės aptarti, tad galbūt neišsiplėsiu šį kartą. Iš to, ką girdėjau, e, turiuomenyje auditorumų pristatytą pranešimą, man susidarė štai toks įspūdis. Pagrindinė e, logika susijusi su prevencinę e, pakto dalimi, tai yra pasiekti e, struktūrinę pusiausvyrą iki laikotarpio vidurio ir tai užtikrintų geriausią augimo kelią ekonomikoms, tai būtų galima daryti tvariai, e, tai būtų galima pasiekti didinant užimtumą, konkurencingumą ir taip toliau. Ir man atrodo, tai yra pagrindinis dalykas susijęs su tais argumentais, kurie buvo pateikti šiame pranešime ir taip pat komisijos pateiktais atsakymais. Norėčiau kai ką neįprasto taip pat paminėti. Yra visiškas nesutarimas tarp auditorumų ir tarp komisijos dėl to, ar e, ta prevencinė priemonė apskritai veikia, ar ji funkcionuoja tinkamai. Auditorumai e, gana konkrečiai išsakė savo poziciją Kalbant apie stabilumo ir augimo um, pakto mm, um, įgyvendinimą, dėja, e, ta prevencinė priemonė nepasiekė užsibrieštų tikslų ir tai nebuvo padaryta per užsibrieštą laiko terminą. Komisija taip pat aiškiai atsako, ji e, pateikė tam tikrus kontrargumentus ir teigia, jog nepritarė auditorumų ataskaitai ir tam, e, jog buvo pasakyta, kad komisija neužtikrino, kad būtų įgyvenintas pagrindinis reglamento tikslas. Taip. E, kaip būtų galima nuspręsti, kas vis dėlto čia yra teisus, o kas, kas ne? Kalbant apie audito rūmų argumentus, e, reikėtų penkis pagrindinius e, dalykus paminėti. Visų pirma, e, E, kalbant apie MTO, e, nuostatos yra gana aiškios, tačiau taip pat yra ir tokių neaiškių nuostatų, kurios numato gana didelę e, nuokrypio galimybę. Komisija taip pat išanalizavo suteiktą veiksmų laisvę, tačiau ne, ne, neskiria daugiau dėmesio pagrindiniam e, tikslui susijusiam su laikotarpio vidurio tikslų įgyvendinimu bei konvergencija. Yra dar keletas argumentų, kuriuos ponas Matėsas taip pat pristatė. E, ta informacija buvo pateikta ir jo parengtose skaidrėse. Ten kalbama apie reikalavimų pritaikymo matricą, apie tai, kad ji galbūt ne visiškai tinkamai funkcionuoja. Bet to komisija neišanalizavo, ar ten esantis e, parametrai e, yra pakankamai orientuoti į MTO laikotarpio vidurio tikslus. Taip pat reikia kalbėti apie tą mm, subendrintą mm, priežasčių poveikį. Ketvirtas punktas, e, kalbant apie e, sistemos silpninimą, e, komisija taip pat ne tik tą veiksmų laisvės elementą numatė, tačiau dar labiau susilpnino sistemą kitų priemonių pagalba. Dar vienas dalykas, komisija taip pat paminėjo, jog ta ženkli nukrypimų procedūra nebuvo teisėta ir buvo čia ir kitų elementų, į kuriuos reikėjo atsižvelgti. Tai tiek būtų trumpai, kalbant apie tos argumentus. dėl mm, itin perdėto lankstumo taikant taisyklės. Audito rūmai taip pat paminėjo, kad pasibaigus kriziai spaudimas pasiekti vidutinio laikotarpio tikslus e, buvo sušvelnintas ir tai be abejo pablogino padėtį. Taip pat yra ir tam tikrų techninių aspektų, mm, kalbant apie tos vertinimus, kuriuos atlieka komisija ir kuriuos reikėtų patobulinti. Dar dėl komisijos rekomendacijų. Uh, Taip, iš, tar, iš dalies jos buvo orientuotos į mm, atsigavimo sustiprinimą, tačiau čia buvo ir tam tikrų spragų, nes e, būtini ir tam tikri ribojimai, siekiant užtikrinti e, biudžeto balansą. Ponas Matisas taip pat išvarino tas rekomendacijas, kurias pateikė auditorumai. Ponas Penč e, atsakingas už fiskalinę politiką e, jau dalyvavo mūsų posėdėje anksčiau ir net nebejoju, kad šiandieną taip pat nekantrauja pristatyti komisijos poziciją e, dėl visų šių auditorumų parengtos ataskaitos rezultatų. Dabar dėl tų rekomendacijų. Jų yra šešios, dabar jų nekartosiu. Tik norėčiau pabrėžti, kad dauguma jų, bent jau tos esminės rekomendacijos, komisija yra neprimtinos. Ji tai aiškiai yra pasakiusi. Nėra taip, kad ji nepritartų tai matricai, kuri buvo pristatyta, ar tiems lankstumo aspektams, kurie buvo paminėti. Kalbant apie reglamento įgyvendinimą, pripažįstama, kad e, būtų galima tinkamiau panaudoti informaciją ir taip pat tam tikras kitas korekcijas atlikti. Vis dėlto, ponė pirmininkė, baigdamas dar norėčiau kai ką paminėti. Akivaizdu, kad audito rūmai kritikuoja komisiją dėl per didelio lankstumo. Aš pats turiu tiesą pasakius, abejonių ar komisija yra pakankamai lanksti. Nes kalbant apie stabilumo ir augimo paktą, tai tapo e, tokiu įtin sudėtingų taisyklių rinkiniu. Ir man kartais atrodo, kad ne visi mes žinome, apie ką kalbame. Kaip bebūtų, situacija keičiasi kasdien, yra tikrai nemažų skirtumų susijusių su tuo, kad skirtingai aiškinamas šis paktas. Tad audimo, audito rūmo ataskaito šiuo atveju yra labai puikiai proga dar kartą į viską iš šalies pažvelgti ir įvertinti situaciją. Ačiū. Dabar žodis ponė Jalai. Dvi minutės, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. E, norėčiau padėkoti ponui Matės už jo pasakymą, taip pat kolegai Pirinskijui gal dėl nežinojimo, bet aš noriu kai ką pasiaiškinti. E, mes matome, kad turime e, matricą, tai yra tarsi stebuklas ir tai leidžia mums išspręsti daug problemų, bet tą ją galima e, tiek pritaikyti vertinant deficitą, tiek perviršį, kaip sakė Blas Matės, nes žinome, kad kai kurių šalių perviršis yra labai kenksmingas kai, kurios, kai kurioms valstybėms narėms. Aš e, pažįstu vieną šalį labai gerai ir žinau, kad pirminė skola buvo e, privati ir atsirado labai daug toksiškų, taip vadinamų, skolų. Ir paskui bankai buvo gelbėjami E, valstybės e, pinigais. Taigi prasidėjo viskas nuo privačių banko, o paskui reikia taikyti E, matricą tam, kad būtų galima sušvelninti problemas, kurios atsirado dėl privačių bankų veiklos ir privačios skolos. Ir norėčiau paklausti, ar tai jūs atsižvelgėte. Ir norėjau paklausti, kokius metus vertino audito rūmai, kad galėtų parengti tokią matricą, ar kitaip tariant, matricos interpretavimą tokį. Uh, nes galima taikyti tą masę, kai nėra krizės, bet turime pasi e, suvokti, kad ta krizė, kurią išgyvena, buvo nepaprastai gili ir noriu paklausti, pono Matės, kokius metus jūs analizavote, kad galėtume prieiti prie šių išvadų, kurias pateikėte. Dabar ponas Pinkė iš ECFIN generalinio direktorato, prašom. Uh, many thanks, Madam Chair. Dėkoju, pirmininkė. Aš pabandysiu trumpai kalbėti, kadangi daug laiko nelieka. Tačiau esu pasirengęs išsameu atsakyti, jeigu reikės vėliau. Noriu pradžioje pasakyti, kad du dalykus audito rūmo ataskaitoje ir pono Matės pasisakymę nuskambėjo tam tikri dalykai. Savo pasakymo pradžioje ponas Matės kalbėjo pirmiausiai. Ar komisija e, naudosi savo nuožiūrą, e, nuožiūrą pasirinktomis priemonės, kad būtų įvertinta, e, užtikrinta, kad būtų pasiekti augimo ir stabilumo pakto rezultatai? pasakyti, kad yra sutarimas, visiškas sutarimas tarp komisijos ir tarybos dėl klausimų minimų auditorumo ataskaitoje. Nes tai susiję su stabilumo augimo pakto gyvenimu ir tai yra bendra atsakomybė pagal kompetencijas tiek tarybos, tiek komisijos. Taigi turime nepamiršti tų institucinių aspektų. Ir kai kalbame, pavyzdžiui, apie matricą, apie lankstumo sąlygą, reikia nesuprasti, kad komisija kažką vienašališkai siūlo ar primeta valstybėms narėms. Nuostatos yra išsamios ir jas patvirtina bendroje pozicijoje ECOFIN taryba. Norėjau priminti tai, tai reikėtų e, atsiminti ir aš dabar konkrečiai nekalbėsiu apie konkrečius atvejus, kadangi trūksta laiko, bet toks buvo bendras pastebėjimas. Dar vienas dalykas, kuris e, nuskambėjo pono Pirinskio pasisakyme. Tai, atsiprašau, audito rūmų pastebėjimai skirti tam tikrais atvejais komisijai, e, kuri atsakinga už pakto įgyvenimą, bet noriu pasakyti, kad tai yra ir taryba, ir komisija. Abi institucijos atsakingos už šį gyvendinimą, bet taip pat reikia e, nepamiršti pono, pono Pirinskio minėtą reglamentą. Jisai sakė apie tai, kad yra tam tikrų neiškių e, nuostatų jame. E, stabilumo e, pakto keitimas, kaip turėtų atrodyti kaip turėtų būti e, formuojamas, bet mūsų generalinio direktorato uždavinys koks yra. Kaip galima tiksliau laikytis teisės aktų. Nuokrypio, jeigu riba yra e, žemesnė negu vidinės trukmės e, tikslas 0,5 procentai e, arba 0,25 procentai metų pagrindų. Man regis, kad pradžioje per pasisakymą tai buvo paminėta ir reikia pasakyti, kad egzistuoja pakte konkrečios nuostatos dėl tokių nuokrypių ir taryba bei parlamentas tuo metu nusprendė rašyti tokias nuostatas. Taigi ne komisija turi spręsti, ką aš gali, begalvočiau apie tą nuostatą. Ir negalime mes dabar pasirinkti ignoruoti tos nuostatos ar apeiti kažkaip ją, e, dirbtinai padinami, padinami matricos korekcijas, jeigu aš teisingai supratau pateiktą auditorumų pasiūlymą. Taip pat E, reikia pasakyti, kad 2005 metais buvo e, atlikta, e, buvo reformuotas paktas ir struktūrinių reformų išlaidos siemos tik tai su tuo, kiek tai kainuoja biudžetui. Tai yra teisės akte ir galbūt keičiant kitą kartą ar koreguojant paktą tai pasikeis. E, yra labai skirtingų požiūrių į e, pakto tikslus ir buvo labai įdomu išklausyti tos diskusijos tarp pono Matės ir Pirinskio, nes pamatėme tarsi du, dvi kraštinės nuomonės. Vienas sako, kad komisija yra pernelyg lanksti, pernelyg griežta, o ponas Pirinskis e, sako, komisija nebuvo pakankamai lanksti įgyvendama e, paktą ir kiltų tarsi e, pagunda pasakyti, kad e, tiesa yra kažkur viduryje. Bet aš nežinau, ar aš turėčiau tą daryti, nors man kyla pagunda tai pastebėti, bet pasakysiu tik tai tiek, kad mes esame tvirtai įsitikinę, kad tai, kaip mes taikome lankstumo priemonės, ypač po krizės, e, kuri buvo tikrai išskirtinė savo pobūdžių. Manau, kad mes elgiamės pagristai, proporcingai atsižvelgdami į ekonominę padėtį, nors atskirius atvejus galima aišku aptarti ir fiskalinė valdyba yra uh, E, buvo pacituota pono Matės, ji taip pat e, minėjo tam tikrus atvejus ir mes esame pasirengę aptarti juos. Būtų tokios mano preliminarios išvados, bet galiu, jeigu reikia, patikslinti ir kai kuriuos klausimus konkrečiau. Ponas Matis. Dėkuoju. Aš sutinku su tuo, ką pasakė komisijos atstovas komisija ECOFIN e, patvirtinimą gavo dėl matricos ir lankstumo. Nors reglamente tai ir nebuvo numatyta, komisija turi tam tikrų galių šioje srityje ir buvo būtent taip apsispręsta veikti, pradėta taikyti buvo matrica ir tik vėliau e, buvo gautas ECOFIN pritarimas ją naudoti. Taigi jums palieku tuos dalykus vertinti. Reglamente nėra nuostatų, kurios sakytų, kad lankstumo priemonėms taikyti ar tvirtinti įgyvenimo taisyklės. Norėdama komisija turi kreiptis į tarybą. Komisija e, turi tam tikras prievolės Ji kreipėsi į tarybą, bet dėl išvadų požiūrių tai nebuvo ypatingai naudinga. Ir dėl kiekvieno dalyko galiu pasakyti tą patį. Dauguma valstybių narių elgėsi kur kas geriau, negu kad minimalūs komisijos reikalavimai. E, yra labai įsiskolinusių valstybių narių, kurios e, išlošia daugiausiai iš to tokio interpretavimo taisyklių, kurį taiko komisija. Yra galimybė nukreipti komisijos, komisija pati sako, kad jeigu atsiranda nuokrypis, fiskalinė valdyba taip sakė, per ateinančius metus jis turi būti ištaisytas ir komisija turi galiojimus siekti e, išaiškinimo ar siekti keisti reglamentą, jeigu e, negalima užtikrinti to, ko reikalavimo pusės ar 0,25 procentų. E, pone Ojala Sender, nebuvo pagal korekcinės priemonės pritaikyta matrica šalims. Dauguma e, šalių nukentėjo nuo krizės, bet kai kas sakė, kad teisinė prasme matrica e, negalėjo būti taikyta e, toms, kuriuoms buvo taiko, pritaikytos prevencinės priemonės. Tik pastaraisiais metais ne tik mano minėtos šalis, bet kitos, kaip e, dabar priimta, gali uh, tik tai ciklinis pagerimus užtikrindamos išeiti iš e, tų apsaugos priemonių. E, aišku, buvo dar viena šalis, didelė šalia tų, kurias aš paminėjau. Manau, kad reikia į šią sistemą iš naujo peržiūrėti, French. Uh, e, tai lyg tai apie tai lyg užsiminė, taigi pasižiūrėkime, kas bus ateityje. Ačiū Jums. Visa šita istorija perėsi naują etapą. Italijos atvejis ir gal po to sužinosime, kas teisus, kas klydo. Viliuosi, kad neprisidarėme e, savo problemų ir kad istorija nenuspręstų, jog mes esame neteisūs. Dabar kolega Pirinski, baigiamasi žodis. And... Aš nemanau, kad šiuo metu, ar esant tokiai temperatūrai salėje, turėčiau dar e, plėstis. Diskusijos parodė, kad problemos labai rimtos E, vidutinio laikotarpio tikslai ir matrica atrodo įgavo šventos karvės statusą, tai tarsi neliečiamieji. E, viskas gali keistis, o mes tų dalykų turime tarsi laikytis. E, man kyla daug klausimų dėl to. Aišku, tai yra taupimo filosofija, o taupimas tikrai žlugo, visiškai nepasteisino. Ačiū. Ja, gut, also, haben Sie auch einen Termin bei unseren Kollegen im Jūs pristatysite, ponia Matės, šiaip mm, šią temą mūsų kolegoms ekonomikos ir pinigų reikalų komitete. Dar ne. Nepristatysite ir neturite nesate susitarę, būtinai pasirūpinkite galimybę. Kolegos e, tikrai išklausys susidomėję, o dabar aštuntasis darbo tvarkės punktas teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuota agentūrų kontrolė. Ir to pareiškimo gyvendinimas, atsiprašau, pono Dejong mūsų pranešėjo, kad jam teko laukti. Ir žodis jums, prašau, pristatykite savo nuomonę. Ačiū, e, ponė pirmininkė, nieko tokio, kad man teko lūktelti, tikrai įdomi buvo ką tik vykusi diskusija. Aš labai trumpai pasisakysiu, mes kalbame apie nuomonę nesusijusią su teisėkuros iniciatyva. Beje, čia menka naujiena aptariamos temos. Biudžeto kontrolės komitete mes nekartą esame diskutavę apie tarpinstitucinę darbo grupę, jos kūrimą, visą tai jau baigta, antroji grupė. Dabar atėjo laikas įvertinti, ar viskas padalinta efektyviausiai, kaip dirba agentūros, kaip jos bendradarbiauja, ar nedurbliuoja viena kitos uždavinių ir komisija turėtų pateikti pasiūlymų, kaip teisyti situaciją. Deja, to e, iš komisijos nesulaukėme, nes žinau, kad valstybės narės džiaugiasi, kad agentūrų vis daugėja pas juos, tačiau mes laukiame komisijos iniciatyvos, jos nėra, mūsų nuomonė kaip signalas turėtų pasitarnauti. tarnauti. Kitas dalykas - gali įsižiebti konfliktas iš vienos pusės. Norima agentūroms rinkti tam tikrą mokestį už, pavyzdžiui, leidimų išdavimą ir kad pinigai keliautų į komisijos biudžetą. Tuo pat metu pačios agentūros tarsi pagėdautų gauti finansavimą tiesiai iš biudžeto ir taip savo savarankiškumą išsaugoti, priklausomybė nuo e, surenkamų mokesčių e, gali, būti, gali nulemti ir nestabilumą agentūrų veikloje. Taip pat parlamentas ir komisija turi pagalvoti apie dar vieną dalyką. Jeigu agentūra yra perkeliama į kitą valstybę, tai čia parlamentas nieko negali pasakyti sienų agentūros atveju tai buvo, o visa kita tai yra standartinės formuluotės, ko mes nuolat prašome, norime daugiau ir konkretesnių dalykų, situaciją gerinant, ko ir audito rūmai nuolat prašo, įgyvendinimas sėkmingesnis ir panašiai. Tokie būtų esminiai mano pranešimo dalykai, beje, trumpas dokumentas. Ir baigdamas pažymėsiu, kad džiaugiuosi darbu su šešėliniais pranešėjais. Ir ponė Karenbach iš šešėlinių pranešėjų, matau, yra salėje. Ačiū. Noriu padėkoti mūsų pranešėjui Denis De Jong. Labai ačiū, kad pristatė savo nuomonę. Aš įvairiuose komitetuose esu susidūrusi su ne viena agentūra, ypač dirbdama Envi komitete. Aš labai vertinu agentūrų atliekamą darbą, visų agentūrų. Šios agentūros dirba, atlieka didžiulį darbą, tai naudinga tiek komisijai, tiek parlamentui. Mm Aš e, socialistų ir demokratų frakcijos e, įgaliota rengiu e, pranešimą dėl agentūrų darbo kokybės. Aš manyčiau, kad net ir tie, kurie mm, kalba neigiamai apie uh, sąjungą ir sako, kad čia tik išlaidos papildomas, niekam nereikia nei sąjungos, nei jos agentūrų. Manau, kad ta nuomonė aiškiai paneigta mūsų nuomonėje. Akivaizdu, kad sąjungai reikia stiprinti agentūras, jų atliekamą darbą, o tai reiškia, esant reikalui, didinti, arba bent jau užtikrinti finansavimą, žmogiškuosius išteklius. Taip pat negalima sutikti su tuo, kad parlamento ir tarybos sprendimu agentūroms patikėmi nauji uždaviniai, bet neduodama papildomo finansavimo tam įvykdyti. Trečiasis punktas per, perdavimas įgaliojimų iš, agentų, iš komisijos agentūrai čia pernelik bendra formuluotė pasirinkta ir susidaro įspūdis, kad abejojama visų agentūrų darbo prasme. Audito rūmai svarbu darbą atlieka, reikalingą darbą ir sveikinu, kad teikia audito rūmai kasmetinę ataskaitą dėl agentūrų valdymo ir kitus dokumentus rengia S agentūrų tinklas, taip pat paminėtinas. Čia reikėtų juo pasinaudoti, stiprinant koordinaciją tarp agentūrų. Aš manau, kad su pranešėju mes dar padiskutuosime apie trečiąjį punktą ir tai, tai reiškia, kad išvengsite iš mano pusės gausybės pakeitimų. Ačiū dabar ponas Celer, prašau. Ačiū kolega Zaberman yra EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas, dėja šiandien negalėjo jis dalyvauti posėdėje, todėl paprašė perskaityti jo poziciją. Ponas Zauberman. Kolega atsiprašo už tai, kad negalėjo šiandieną dalyvauti. Norėtų padėkoti ponui Jangu už parengtą nuomonės projektą. Jis palaiko tam požiūrį, kuriuo vadovaujamasi. Ir taip pat norėtų iškelti tris klausimus. Visų pirma, E, atlyginimų koeficientai, jie turėtų būti pakoreguoti, kad būtų atspindėti realūs kaštai. Dabar dar vienas dalykas, agentūros biudžetas turėtų būti rengiamas e, remiantis e, rezultatais gristų biudžetu. Taip pat reikia aiškių rezultatų, kad būtų galima agentūros užduotis tinkamai prioritizuoti ir tinkamai organizuoti savo veiklą. Ačiū. Ačiū, norėčiau kai ką paminėti. E, tai, jog parlamentas neturėjo galimybės tarti žodžio dėl e, agentūrų perkelimų, man atrodo, neprimtina. Mes tiek e, daug dirbame su agentūromis, penkeri metai darbo grupėje, o dokumentų buvo uh, tiek daug, kad reikėjo visus juos e, susikrauti į lagaminą, nes nebuvo įmanoma e, panešti. Daug kalbėta, bet nieko nekeičiama ir nenuspręsta. Todėl ponia Klaus iš generalinio e, sekretoriato, prašau, suteikite mums bent šį kartą šiek tiek vilties. Thank you, thank you, Ačiū, ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, turiu pasakyti, kad komisija pritarė kai kuriems elementams, kuriuos minėjote jūs, pranešėjas, kiti parlamento nariai. Tačiau tikrai negaliu sakyti, kad nieko nebuvo pasiekta ar nieko nebuvo imtasi. Kalbant apie tą veiksmingumą bei pasiekimus šioje srityje, e, komisija jau analizuoja tos klausimus gana ilgą laiką. Dar prieš tarp institucinę darbo grupę įsteigiant tai buvo daroma. Pavyzdžiui, veiksmingumas naudojantis informacinių technologijų paslaugomis, e, taip pat viešaisiais, atsižau bendrais pirkimais ir apskaitos paslaugomis. Tad norėčiau pasakyti, kad mes tikrai rimtai žiūrime į situaciją ir analizuojame viską, žiūrime, kaip būtų galima tą ta efektyvumą padidinti. Tačiau dar kai ką norėčiau priminti. Kai komisija kadaise pateikė pasiūlymą e, dėl to, kad būtų galima sujungti mm, dvi agentūras į vieną, e, dėja e, tam nebuvo pritarta. Gali būti, kad komisija dar kartą pateiks panašų pasiūlymą, tas jungimas nebūtų daromas vien tik jungimosi tikslais. Kalbant apie agentūras, jos visos turi skirtingus įgaliojimus, Ir žinoma, būtų galima kalbėti apie galimą naudą, kurią teiktų darbas bendrose patalpose. Pavyzdžiui, taip pat EBA agentūra netrukus persikans iš Londono į Paryžių. Mes stebime situaciją, tačiau sujungimas, vien tik sujungimo tikslais tikrai neturėtų būti vykdomas. Jolab, kad neretai agentūrų įgaliojimai tikrai yra itin skirtingi. Dar dėl EBA ir EMA agentūrų perkelimo iš Londono. Žinote, kok, kokie buvo rezultatai ir turiu pasakyti, kad komisija nėra kažkokia tai žaidėja. Tai labiau yra tarybos ir parlamento bendro žaidimo dalis. Ir įprasta praktika yra tokia. Tai yra valstybių narių sprendimas. Parlamentas dabar tarsi bando sudrebinti įprastos praktikos pamatus, nori, kad viskas būtų pakeista, tačiau komisija vienašališkai to padaryti negali. Taip, kaip jau minėjau, yra ta standartinė praktika. Suprantu, kad parlamento tarybos nuomonė skiriasi. Taip pat kompromisiniai sustarimai, kurie leidžia EBA ir EMA agentūrams persikelti dar iki įvykstant breksitui. Ir komisija iki balandžio mėnesio pateiks ataskaitą. Ten panalizuosime tos klausimus. Tačiau, žinoma, komisija negalės iš anksto nuspręsti dėl kažkokių būsimų režimų ar praktikų. Dėl to turėtų būti deramasi tarp trijų institucijų. Ačiū, kol kas tiek būtų iš mūsų pusės. Ačiū Jums, mir, miršta viltis paskutinė, kaip visada, pranešėjas vėl, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pažymėti, kad Agentūros vis tiek yra skirtingos, vis dėlto jos dirba gerai. Ir pranešime bandžiau tą išryškinti, tuo pat metu atkreipiu dėmesį ir problemas. Jų yra. Aišku, mes galime pasidžiaugti agentūrų darbu, bet e, yra ir problemų. Darbas atliekamas svarbus ir gerai, kad jis atliekamas taip gerai pasižymėjau tai, ką sakė mano kolegos ponui Servana, visiškai pritariu. Dar norėčiau štai ką pasakyti. Tarp institucinėje darbo grupėje, antrojoje, aš dirbau, atstovavau biudžeto kontrolės komitetą ir tikrai vertinu pono Klauso atvirumą, tačiau komisija niekada to atvirai nepasako. Ponas Timermans pažadėjo darbo grupiai, kad bus atliktas tyrimas. Ir mes žinome, kad geležinkelių agentūra yra įsikūrusi dviejose vietose, dviejose valstybėse narėse. Tikrai gaila, kad taip yra ir nėra dar aiškiai pasakyti, kodėlgi yra dvi buveinės, o ne viena. Beje, agentūrų įgaliojimai taip pat yra skirtingi ir kartais jų yra net keletas dokumentų su įgaliojimais ir čia reikėtų apjungti juos. Suprantu, kad tai yra politiškai problematiška, tačiau nemanau, kad komisija gali tik identifikuoti politinės problemas, bet ir įsispręsti. Didinti efektyvumą, tai yra ir mūsų biudžeto kontrolės komitete darbas. Pono Timermans pažadas buvo padarytas, Tačiau dabar vėl girdžiu, kad sunku kažką bus padaryti. Tai su tuo aš tikrai negaliu sutikti. Dėkui. Ačiū. Noriu išgelbėti mūsų komiteto garbę ir e, pasakysiu, kad vienintelį ir pirmąjį komisijos pasiūlymą dėl agentūrų abienkimo mes palaikėme ir netgi turime minčių dėl tų, kokias kitas agentūras galima apjungti. Dabar paskutinis mūsų e, darbų tvarkės punktas, ponas Bliomajer, e, autorius jį tą tyrimą pristatys. Atsiprašau, kad teko jums tiek ilgai palaukti. Taigi žodis jums. Yeah, thank you very much. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti ir ponui Dėjungui už tai, kad pakvietė mus atvykti šiandieną ir pristatyti naujausią informaciją. Taip, tai nėra toks e, išsamus tyrimas, kurį paprastai pristatome atvykę pas jūs. Labiau remiamasi uh, analizę uh, kurią 2015-aisiais e, dar pristatėme jūsų komitete. Ten buvo kalbama apie komisijos ekspertų grupės ir iš ties daug dalykų e, nuo tada pasikeitė. Mūsų dar kartą buvo paprašyta atlikti panašų darbą. Šią vasarą tai ir padarėme. Daugiau dėmesio buvo skirta tokiai e, kiekybiniai apžvalgai ir vertinimui. naudojamės duomenimis e, susijusiais su komisijos ekspertų grupių registru ir jų sudėtimi. Tad norėčiau padėkoti ponui Klausui už tai, kad pateikė mums reikalingos informacijos, kai kreipėmės į komisiją. Tad trumpai. Pristatysiu keletą pagrindinių duomenų susijusių su ekspertų grupių sistemomis. Ir daugiausia dėmesio skirsiu pagrindiniams aspektams, kurie sukėlė nerimą, atliekant ankstesnę analizę 15 metais, tai yra susijęs su pusiausvėra, skaidrumu. Ir dar vienas elementas, kurio 15 neaptarėme, tai yra lyčių aspektai, lyčių pusiausvėra. Taigi, apskritai, kodėl šis tyrimas buvo atliktas ir ankstesnis tyrimas taip pat. Aš pats Eksiterio universitete dėstau politikos mokslus ir visai neseniai mano rankose atsidūrė vadovėlis. Jame buvo kalbama apie ekspertų grupės, buvo lyginamos taip pat komisijos ekspertų grupės, e, lyginamos jos su panašiomis sistemomis naudojamomis valstybėse narėse. Ir ten yra paminėta, kad e, kalbant apie verslą, ES dėja yra e, sudaryta nedaug galimybių e, nusibriežti tam tikrus tikslus ir neretai nutinka taip, kad Europos parlamentas ir kitos grupės neretai lieka už proceso ribų. Čia pacitavau tą mano minėtą vadovėlį ir tiesiog buvo vertinama sistema dar iki atliekant reformą 15-16 metais. Ir kaip visi žinote, po Europos parlamento um, įsitraukimo, taip pat ombudsmeno indėlio mm, ekspertų grupių sistemoje buvo atlikta reforma 16 metų gegužę. Komisija paskelbė naujas horizontaliasias taisyklės. Ir kokia situacija yra dabar, 18 metų Liepą, kai mes analizavome situaciją ir dar kartą peržiūrėjome tą sistemą. Čia matote bendruosius skaičius. E, iš viso 755 e, ekspertų grupės veikia šiuo metu, 15 515 narių juose dirba. Matote, kaip e, sumažėjo narių skaičius nuo 15 iki 18 metų, nuo 24 600 iki 15 500, o ekspertų grupių skaičius netaip ženkliai mažėjo, buvo 788 2015 metais, o dabar 755. Be to, 2006 metais ekspertų grupių buvo daugiau nei 1300. Ta tokia mažėjimo tendencija tikrai yra fiksuojama. Ir kas yra ekspertų grupių nariai? Čia yra tokios penkios kategorijos. Ir yra individualūs ekspertai. E jie tiesiog dalyvauja tose grupėse dėl tam tikrų e, asmeninių interesų galbūt. Taip pat yra ir didesnės grupės, organizacijos, valstybių narių atstovai, tačiau visose grupėse fiksuojamas nemažas e, kritimas. Kalbant apie narių skaičių, taip pat yra ir nauja kategorija, kuri neegzistavo 15 metais. Ji buvo numatyta parengus naujas horizontaliasias taisyklės. Čia matote e, skiltelę e, pavadintą kiti nariai. Tai dažniausiai apima įvairias tarptautinės organizacijas, kurios galbūt praeitie buvo e, įtrauktos į organizacijų kategoriją, tačiau dabar iš jos buvo išbrauktos. Dabar 18 metai ir matote oranžinę spalvą, pažymėta 60 procentų, du trečdaliai atstovai yra valstybių narių atstovai, individualus ekspertai 10 procentų sudaro, 23 procentus sudaro organizacijų atstovai. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti. Turbūt pamenate, 18 metų tyrime uh, E, aptartus elementus. Pilietinės visuomenės organizacijos tuo metu kritikavo e, e, tai, jog nebuvo aišku, kas yra valstybių narių atstovai. O kalbant apie naujas horizontaliasias taisyklės, jos aiškiai nurodo, kad valstybių narių atstovai turi būti viešojo sektoriaus darbuotojai arba valstybės tarnautojai. Žvelgiant į organizacijas, būtent ši kategorija praeitie keldavo mm, tam tikrų abejonių ir matau, dabar pateiktoje lentelėje turėtų būti gana aiškiai pademonstruota, e, kas sudaro tokius narius. Čia matote keletą kategorijų profesionalų asociacijos, įmonės, grupės, e, verslo ar prekybos asociacijos, bankai, finansinės institucijos, e, teisės firmos. Taip pat yra ir tam tikros P kategorijos, kurios buvo priskirtos ekonominiams ar įmonių interesams. Taip pat yra ir NVO, sudaro 2 procentus visų organizacijų atstovų. Dabar dėl šio tyrimo analizuotų sričių. Visų pirma, pusiausvėra. Pradedant nuo tų 16 metais parengtų horizontaliųjų taisyklių, ten yra kalbama apie tokią svarbę subalansuotą sudėtį. Džiugu, kad tas principas paminėtas, tačiau, kaip žinia, jog taip pat e, svarbu nustatyti konkretų tikslą susijusi su pusiausvėros užtikrinimu. Kalbant apie 15 metų procesą, tada E, buvo analizuotos toks ekspertų grupės, ekonominių interesų atstovavimas. Ir mūsų duomenys rodo, kad taip situacija tikrai ženkliai pagerėjo, tačiau kalbant apie 74 procentus ekspertų grupių, kuriuose yra narių turinčių ekonominį interesą, tai dažniausiai jie sudaro daugumą. 25 procentuose grupių situacija yra atvirkštinė, Tai kalbant apie likusius 6 procentus, ten yra užtikrinama pusiausvira. Galbūt e, tai netrodo keliančių problemų aspektų, tačiau kalbant apie neekonominio intereso grupės, e, mes nusprendėme padaryti tai, ką darėme ir 15 metais. Mes bandėme įvertinti tą trūkstamą pusiausviros momentą ir matote 22 procentus pažymėtus geltoną spalvą. Tai yra e, mažas disbalanso lygis ir ten apie pusę narių atstovauja ne ekonominius interesus, taip pat yra ir ta vidutinė kategorija apie 50 procentų kur apie ketvirtis narių atstovauja ne ekonominis interesus. Yra ir kitų kategorijų, e, kurios kelia daugiau nerimo. Tai yra ekspertų grupės, kur yra vien tik ekonominį e, interesą atstovaujantis nariai ir atvirkščiai. Tai tikrai ženklus pagerėjimas, kalbant apie tos duomenys, kuriuos turėjome 15 metais. Tuo metu tai buvo ne 23 procentai, o 82 procentai, kalbant apie tokio tipo ekspertų grupės. Kitas svarbus elementas - skaidrumas. tai yra susijęs su inovacijomis sistemoje ir dabar e, tie viešieji konkursai yra privalomi. Nėra jokios išimtis daromos. Dar vienas dalykas. Kalbant apie ekspertų grupių e, narius, Registrai skirti skaidrumui ir ekspertų grupėms dabar yra susijęti. Ir e, jeigu asmo nori dalyvauti ekspertų grupėje, jis privalo būti registruotas ir skaidrumo registre. Ir gana griežtai yra užtikrinamas šio reikalavimo įgyvendinimas. 120 narių e, nepateko į ekspertų grupės, nes netitiko šio reikalavimo. Dar vienas svarbus dalykas tai yra interesų konflikto politika. E, privatus nariai privalo užpildyti ir pateikti interesų deklaraciją ir taip pat deklaruoti galima e, interesų konfliktą. Ir to pasiekoje taip pat buvo atmesta nemažai, nemažai pareiškų, nes buvo nustatytas tas interesų konfliktas. Taip, kalbant apie galimybę gauti informaciją, apie visus e, to, tos dokumentus, kuriuos ekspertų grupės rengia, visa ta informacija yra pateikiama konkrečios ekspertų grupės interneto svetainėje. Tačiau yra ir tokių atvejų, kai ekspertų grupės nusprendžia neviešinti dokumentų. Ir taip pat išsiaiškinome, kad tikrai nedaug ekspertų grupių, vos 12 iš 75, e, organizuoja atvirus visuomeniai posėdžius e, dar mažesnis skaičių, gru, skaičius grupių e, internetu transliuoja vykstančius susitikimus. Kągi. E, dar vienas sritis, kurią žvelgiame, yra lyčių pusiausvira. Tai yra gana naujas dalykas. E, tai buvo padaryta po horizontaliųjų taisyklių parengtų 17 metais. Ir ten yra numatytas 40 procentų tikslas, e, bet kuriai lyčiai, kad toks skaičius turėtų būti atstovaujamas grupėje. Ir kalbant apie 129 grupės, dėja, tas tikslas nebuvo pasiektas. 107 grupė atveju e, trūksta moteriškos lyties atstovių e, ir nėra užtikrinamas tas 40 procentų tikslas, o 22 atvejais atvirkščiai trūksta narių vyrų. Dar trumpai dėl rekomendacijų. Kalbant apie tyrimo mm, kontekstą, mes dar kartą peržvelgėme tas rekomendacijas, kurios buvo parengtos 15 metais. Kai kurios iš jų galioja ir dabar. Ir mes manome, kad toks kiekybinis mm, rezultatų vertinimas gali padėti toliau mm, dirbti su likusiais klausimais ir reikėtų atidžiau pažiūrėti tas 29 e, ekspertų grupės, e, kuriuose buvo nustatytas pusiausvėros trūkumas, pažiūrėti, e, kaip papildomi nariai galbūt galėtų prie jų prisijungti, ar esami nariai išsakyti savo nuomonę. Taip pat svarbus dalykas būtų atverti savo posėdžius visuomeniai, užtikrinti prieigą prie dokumentų, gerinti lyčių Pusiausvira dar vienas dalykas. Mes taip pat peržvelgėme duomenys susijusius su ekspertų grupėmis, pažiūrėjome, e, kas naujo yra akademinėje srityje, e, galbūt atidžiau analizuojama ta ekspertų grupių sistema. Pas, pra, paskutinį kartą, kai tai analizavome, mus nustebino medžiagos trūkumas. O šią vasarą atliekant tyrimą tą tokį kiekybinį tyrimą. Galbūt ir pritruko šiek tiek paaiškinimų, kodėl nutiko tam tikri pokyčiai. Reikėtų galbūt giliau pažvelgti į situaciją. Ačiū. Yeah, thank you very much. We need to continue. Kolegos, dėja, reiks tęsti darbą, nes vertėjai jau